That's good. Chers collègues, queridas y queridos colegas, cari colegi. Gerbiami kolegos. Gerbiami kolegos, sėskitės, sėskitės ir prašyčiau be triukšmo, kad galėtume tęsti darbą. Ir pirmiausia, mes atsiprašome paskirtojo komisaro dėl tokios situacijos tikrai neįprasta situacija. Niekad parlamente nėra to buvę. Tenerifeje nebuvo elektros niekam 9 valandas Ir aš įsigandau, kad čia gal kažkas panašaus vyksta, bet ne. Problemos išspręstos ir labai norim padėkoti salės darbuotojams, kurie labai greitai, trumpiau negu per pusvalandį, parengė mūsų salę posėdžiam. Ir jei e, prisimenate, komisaras atsakinėjo poniai Brikmon ir dar suteiksiu jums e, vieną minutę papildomam klausimui ir po to ponas komisaras dar galės po jūsų pakomentuoti, ponė pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti tarnyboms tikimės, kad čia nebuvo tam tikras cenzūros žestas. Aš išgirdau jūsų atsakymą, ponė, bet norėčiau paklausti apie e, du atvejus. E, Belgijos ambasadoje Kinijos mažumų, etninių mažumų šeima buvo suimta, ką jūs galvojate apie šeimų susijungimo galimybę. E, ir toliau sudaniečių režimo e, aukos, jei jie grįž iš Belgijos į Sudaną, tai tenais tikrai jų laukia susidorojimas. Tai ar būtent toks Belgijos elgesys ir reiškia tą Europos vertybių eksportą? Aš labai tikiuosi, kad e, savo darbe laikysitės antro straipsnio, e, kai, kur kalbame apie žmogaus teisų užtikrinimą ir socialinį teisingumą. E, tiek vidaus, tiek išorės situacijų srityje. Atsakymas, ponia Brikmon, iš tiesų noriu patvirtinti, kad mano pasiryžimas yra labai tvirtas, kad ES laikytumėmės antros sutarties straipsnio ir savo standartus eksportuotume, bet noriu pasakyti, kad Belgijos ambasadoje Pekinė nebuvo jokio suėmimo, tiesiog šeima buvo parsiusta namo, kad įvyktų šeimos susijungimas. Ir e, čia turim ir, ir mūsų kontaktai su Kinijos e, valdžios tarnybomis yra nuolat palaikomi tiek Kinijoje, tiek ir, ir mes sekame šią situaciją. Ir Belgija, kokiam formate beveiktų, ar jungtinėse tautose, Ženevoje ar kitur, nuolat skiria dėmesį žmogaus e, teisų klausimui, klausimams, nes mes iš tiesų siekiame, kad mūsų politika būtų pagrista pagarba žmogaus teisėm. Dėkui. Dabar ID frakcijos atstovas, ponas Tom Vandedžiuišė, vieną minutę turite klausimui. Dėkui, ponė Reinders. Jūsų pareigos apima ir E, teisinės valstybės principų įgyvendinimą. 2004 metais opozicijos e, partija kaip ir buvo nustumta į paraštės. O mes bandėme, e, kad būtų priimtas mokesčių įstatymas E, siekiantis užkirsti kelią mokesčių vengimui, kad o labai nemažai lėšų buvo nutekinama į Libiją. Informuotojai tada iškėlė informaciją į viešąją erdvę ir noriu paklausti, ar europiečiai gali pasitikėti jumis, kai kalbame apie e, žmonių, žmogaus teisų apsaugą? Atsakymas. Aš savo įžanginėje kalboje sakiau, ką galvoju apie situaciją Belgijoje. Kalbant apie apie teisinės valstybės principus visoje Europos Sąjungoje, aš manau, kad tas naujas mechanizmas, ta metinė ataskaita apie tai, kaip įgyvendinamas teisinės valstybės principas, bus nauja e, priemonė, kuri leis sekti situaciją įvairioje, visose ES valstybėse narėse, taip pat ir Belgijoje. Ir tai būtent yra geras įrodymas, kad iš tiesų giname teisinės valstybės principus visoje Europos Sąjungoje. Ir aš pasisakiau už tai, kad vyktų kolegų peržiūra, kaip įgyvendinamas teisinės valstybės principas ir ta peržiūra bus taikoma visoms valstybėms narėms, ne kažkokioms atskirtoms, bet aišku, didesnis dėmesys bus skiriamas mm, tam, kur yra problemų. O kalbant apie Belgijos e, situaciją, tai manau, kad e, teismai dirba savo darbą. Ir mes, įgyvendinami tą teisinės valstybės e, principą, manau, galėsime užtikrinti jo veikimą. Aš pasitikiu uh, teismais tiek Belgijoje, tiek Europos Sąjungoje. Dėkui. Jūs taip pat kalbate apie pilietinių teisių gynimą. Ir viena iš tokių teisių yra išraiškos laisvė. Ir laisvė laisvai kalbėti. Tai yra demokratijos širdis per pastaruosius metus susidūrėme su labai didelė migracija, kurios žmonės nenori. Ir žmonės dažnai pasinaudodami e, savo teisę išsakyti laisvai savo nuomonę, pasisako prieš migraciją. O bandoma kriminalizuoti tą išraiškos laisvę, kreiptasi yra į Facebooką kad jisai uždraustų žodžio laisvę, kad atseit tai yra neapykanta kurstanti kalba, bet tai nėra tas. Tai yra tiesiog mm, laisvas savo nuomonės išsakymas. Tai noriu paklausti, kokių priemonių jūs imsitės, kad užtikrinsite, kad užtikrintumėt žmonėm teisę į žodžio laisvę. Atsakymas mano e, įgaliojimai taip pat apims ir spaudos laisvę. Aišku, kad piliečiai turi e, žodžio laisvę. Migracijos rytise, migracijos rytyje galima išreikšti įvairias nuomonės, ne tik nacionalinėme parlamente. Tas nuomonės girdime ir Europos parlamente, bet viskam yra ribos. Ir e, tokie komentarai neturi pavirsti rasizmu. Vienas yra turėti savo nuomonę, ar mes norime atsidaryti savo sienas migracijai ar ne, bet neturime skatinti rasizmo ir ksenofobijos migrantų atžvilgių ir turime išlaikyti tą takoskirą tarp nuomonės laisvės ir neapykantos kurstimo. Kai, kai tokius nuomonės išsakymas tampa rasizmu ir ksenofobija, Tai noriu pasakyti, kad baudžiavo, tada jau ir e, baudžiamoji teisena gali pradėti būti naudojama. EKR atstovė. Uh, Ačiū. Europos arešto orderis yra nepaprastai svarbus, kai mes kalbame apie galimybę suimti teroristus ir nusikaltelius Europos Sąjungoje. Uh, Šiuo arešto orderiu nacionalinės valstybės geriau kovoja su nusikalstamumu. Europos komisija ilgai rengė arešto orderio reformą nes e, buvo siekiama ta reforma, kad nebūt, arešto orderių nebūtų naudojamasi neproporcingai. Buvo numatytos atitinkamos garantijos ir dabar į prašymus dėl arešto orderio valstybės narės gali reaguoti skirtingai. Pone Reindersai, ar jūs galėtumėte patikinti parlamentą, kad komisija padarys viską, tam, kad arešto orderis gerai veiks ir kad visos būsimosios teisminio bendradarbiavimo priemonės dėrės su būtinumo principu. Tam, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas teisingumo sistema. Ačiū. Dabar, komisarė, jums eilė atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už klausimą. Pone Kanko, svarbus aspektas, kalbant apie bendrą sambuvį tarp ES valstybių narių. Tai yra vienas iš pavyzdžių vainikuotų sėkme. Galvoju, kad šis instrumentas yra naudingas. Be abejo, reikia turėti galvoje proporcingumą, o taip pat ir pusiausvirą tarp teisminio bendradarbiavimo priemonių viena vertus ir kita vertus pagarbos žmogaus teisėms. Akivaizdu, jog egzistuoja teisė į gynybą, tai yra vienas dalykas, tačiau kita vertus mes turime galimybių e, patobulinti, pagreitinti šią procedūrą. Europos teisingumo teismas šioje srityje yra prieėmęs 40 sprendimų, galbūt atitinkamą direktyvą reikėtų suderinti Na, o kalbant apie ateities tendencijas, nuo ateinančių metų pradžios aš e, galvoju, jog reikalingas Europos komisijos vertinimas apie tai, kaip yra naudojamasi šią procedūrą. Ir tai reiškia, kad e, nepaprastai svarbu, kad šis mechanizmas būtų naudojamas laiku, veiksmingai o paaiškėjus, jog yra pažeidimų ar netikslumų, yra galimybė kreiptis į Teisingumo teismą, bet prieš tai dar reikia įvertinti šį mechanizmą, atitinkamai jį adaptuoti, be jokios abejonės, e, jeigu tam pritars parlamento dauguma. Tad iš esmės mes vadovaujamės tuo pačiu požiūriu, būtent proporcingumu, pusiausviros užtikrinimu, kalbant apie teisę į gynybą ir žmogaus teisės. 2017 metai, aš manyčiau, šiuo požiūriu tikrai buvo sėkmingi metai. Pone Kanko, jums dar vieną minutę papildomam klausimui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Reinders. Jūs kalbate apie veiksmingumą kad tai yra nepaprastai svarbu. Jūsų misijos rašte yra nurodyta uh, ir tai, kad turi vykti sklandus bendradarbiavimas tarp kompetentingų institucijų. Tad norėčiau šiuo požiūriu užduoti papildomą klausimą. Kaip jūs gilinsite šį veiksmingumą? Pavyzdžiui, kai mes kalbame apie tų priemonių įgyvendinimą, kurios buvo pasiūlytos praėjusioje kadencijoje, būtent siekiant pagerinti bendradarbiavimą tarp atskirų tarnybų. Uh, Mm, norėčiau galbūt e, pateikti Jums pavyzdį. Europolas, o taip pat ir kitos organizacijos atlikdamos tyrimus dažnai susiduria su sunkumais, būtent kai reikia gauti informaciją arba kai reikia apsikeisti informaciją. Jūs taip pat žinote, kad siekiant užtikrinti gerą teisminių institucijų bendradarbiavimą ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, reikia palengvinti informacijos mainus. Ir kaip to pasiekti? Aišku, kad reikia palengvinti įgyvendinimą. Nereikėtų e, susitelkti ties naujų teisėkuros priemonių siūlymų. Prašome atsakyti. Taip, tiesa. Tikrai tiesa, jūs e, kalbėjote apie informacijos mainų E, stiprinimą ir viena iš galimybių, e, kurią gali pasinaudoti komisija, tai yra visų ES teisės aktų ir teisės mechanizmų įgyvendinimo vertinimas. Akivaizdu, kad netaip e, lengva gauti informacijos, nekarta apie tai buvo kalbama, Europole, tarptautiniu lygiu jau yra padaryta pažanga, bet akivaizdu, kad jinai yra nepakankama. Tad vienas iš pirmųjų man tenkančių uždavinių bus vertinimas, ar teisingai yra gyvendinamas mechanizmas, tai yra aišku. Ir toliau teks mąstyti apie tai, ar reikia atitinkamos bylos atitinkamo proceso teisingumo teisme dėl tam tikrų galbūt pažeidimų ar nepakankamo įgyvendinimo. E, labai svarbu, kad veiksmų imtųsi parlamentas, e, Europolas, bet prieš tai reikia įvertinti mechanizmo įgyvendinimą, o taip pat šiame kontekste reikia galvoti ir apie Europos prokuratūrą. Dar vienas svarbus aspektas tai yra suinteresuotųjų šalių mokymai ir kvalifikacijos kėlimas. Mes kalbame apie visų Europos teisės aktų vykdymo užtikrinimą. Tam, kad būtų keičiamasi veiksminga informacija. E, mes dabar pasiekėme pirmojo klausimų rato pabaigą, tiksliau dabar prie jos prieiname ir GUE frakcijos vardu kalbės ponia Manon Obrin. Renders. Labadiena, ponia Renders. Šiandien aš kalbu ne savo vardu ir ne savo frakcijos vardu. 80 e, organizacijų paskelbė labai aiškę Europos komisijai skirtą, e, aišku skirtą Europos komisijai laišką, pageidavimą. Tai yra Ten yra kalbama apie aukas nukentėjusias nuo įmonių, ehm, dėl kurių politikos nukentėjo žmonės. Rana Placa vienas pavyzdys, arba Sirijos, Sirijoje veikianti kita įmonė, Karfūras, ehm, kur dėl jų veiklos buvo pažeistos žmogaus teisės. Jūs sakėte, kad neužtenka įmonėms savarankiško siekio elgtis gerai. Uh, tiesiog reikalingas nacionalinis reguliavimas, koks jis egzistuoja Prancūzijoje ir reikia e, kalbėti apie nulatinį budrumą, jūs to žodžio neištarėte. Galbūt galėtumėt pasakyti, koks bus jūsų dar, darbų tvarkaraštis, kad baigtųsi nebaudžiamumas tų tarptautinių įmonių dirbančių daugelį pasaulio valstybių. Prašom atsakyti, ponė Reinders. Pone pirmininkė. Taip, aš e, labai aiškę poziciją turiu šiuo klausimu. Tiek esu linkęs ginti e, vartotojus, kurie nukenčia nuo įmonių, tiek piliečių teisės ketinu ginti, jeigu įmonės elgesi blogai ir pažeidžia jų teisės. E, siūlysiu direktyvą, kurios tikslas būtų e, ginti vartotojų reikalus, tačiau manau, kad turime būti budresni ir gindami piliečių teisės apskritai, kai piliečiai nute, nu, nukenčia dėl to, kad blogai elgesi e, jų darbdaviai arba įmonės, kai, kai nuo to nukenčia žmogaus teisų padėtis. E, Darbų kalendorius būtų toks, pirmiausia, perskaitysiu siūlymą, kuris bus pateiktas rytoj. E, jis turės direktyvos siūlymo formą ir tą siūlo eilė piliečių organizacijų. Mes turėsime progą galbūt apie tą direktyvos siūlymą dar kartą pakalbėti čia parlamente ir aš noriu iš tikrųjų e, pasižiūrėti, e, kaip yra reiškiamas tas siekis e, daryti kuo daugiau, kad įmonės pačios keltų savo pareigą, tą, kur yra užfiksuota teisės aktuose, ginti žmonių teisės, nepažeidinėti jų. E, ir čia svarbus yra keletas dalykų, pavyzdžiui, apsirūpinimo grandinė, tiekimo grandinė. Manau, kad e, svarbu yra dirbti prie šių klausimų toliau, plėtojant įmonių teisę, įmonių turi būti reikalaujama paskelbti vidutinių laikotarpių ir galaikius tikslus ne tik klimato kaitos srityje, bet ir taip pat žmogaus teisų srityje turi būti priežiūra užtikrinta, kaip tos teisės ir įsipareigojimai gyvendinami. Taip pat reikia numatyti privalomo uolumo principą, due diligence vadinamąjį principą, kurio įmonės turėtų laikytis. Taip pat e, apie tai diskutuosime parlamente ir aptarsime, kokius etapus reikėtų numatyti ir gyventinti šioje srityje. E, Be abejo, tai jau buvo įrodyta, kad įmonių savanoriškumo principų šiuose srityse nebepakanka. Pirmininkas, ačiū. Pone Obry, turite dar vieną minutę papildomam klausimui. Mano klausimas buvo toks. Įmonių nereikia prašyti kažko iš įmonių. Tiesiog reikia, kad teisingumas galėtų būti vykdytas tų aukų, kurių teisės buvo pažeistos atžvilgių. Įmonės E, turi sulaukti teisinio vertinimo už savo veiksmus. E, taip pat būtina užtikrinti sąžiningą konkurenciją mūsų įmonėms. Mane neramina štai kas. Belgijoje jūs paremėte e, tokią galimybę įmonėms išvengti teismo. Jūs sakėte, kad jūs, jūs parodėte, kad įmonės gali sum, turi turėti galimybę sumokėti mažiau mokesčių, teisiškai apeinant galimybę ir prievolę mokėti. E, šiuo atveju įmonėms netaikomas teisės viršenybės principas. Ir, o mes kalbam apie tai, kad reikia baigti tą nebaudžiamumą, kuriuo naudojasi e, tarptautinės įmonės ir galiausiai įmonių teisė nebūti, neturi būti keliama virš piliečių teisių. Atsakymas. E, lab, viskas labai aišku. Aš nemanau, kad tarptautinės įmonės ar kitos įmonės, įmonės apskritai galėtų veikti nesilaikydamos teisės viršenybės principų. Ne, be abejo, reikalingas proporcingumo principas taip pat ir pasižiūrėti, kiek siekia mūsų priemonės. Bet tiek piliečių atžvilgių, tiek įmonių, mažų ar didelių atžvilgių mano siekis yra aiškus. Aš mačiau pastaraisiais metais, ypač JAV, pavyzdžiui, kai įmonės pačios imdavosi. E, tam tikrų įsipareigojimų mūsų aptariamoje srityje, bet to nebepakanka. Diskutuoti reikia dėl to, kiek toli norime eiti. Dar kartą noriu pakartoti, kad įmonės turės teikti informaciją apie socialinį interesą. Ir tai, kaip jau sakiau, nebebus e, tik tai at, prašymas pristatyti trumpalaikius tikslius. Reik, įmonės turės pristatyti savo vidutinio laikotarpio ir ilgalaikę perspektyvą. Taip pat e, kontrolės institucijos turi turėti galimybę prieiti prie, prie informacijos, kuri leidžia užtikrinti piliečių teisės, įskaitant ir tarptautinės įmonės. Ir be abejo, E, negali būti tokio dalyko, kai tarptautinės įmonės gali nesilaikyti teisės viršenybės principų. Tikrai ne. Pirmininkas, na štai, baigime pirmąjį klausimų raundą. Pasisakė įvairių politinių frakcijų atstovai. Dabar bus antrasis klausimų e, raundas. Ir dabar pirmininkaus ponia Nečinga antram klausimų raundui. Dėkoju. Aš esu bendra pirmininkė, norėčiau pranešti, kad Demil Radev kalbės. Jis bus pirmas žmogus, iš, kuris pateiks pa, klausimą pa, per antrąjį klausimų raundą. Pone Reinders, savo atsakymuose, kuriuos pateikėte jūri komitetų ir aštu, jūs sakote, kad reikia koordinuoto požiūrio tam, kad būtų galima kurti abipusi pasitikėjimą tarp teisinių sistemų. E, rezoliucijoje 17 metų birželio mėnesio Europos parlamentas prašė Europos komisijos pateikti siūlymą direktyvai, kur būtų kalbama apie bendrus minimalius standartus dėl civilinio proceso tarp valstybinio. E, manoma, kad tai yra būdas kurti pasitikėjimą mūsų teisinėmis sistemomis. Ar ketinate pateikti tokį teisinį pasiūlymą? Jeigu taip, kada galime tikėtis jį pamatyti? Antras klausimas. Jeigu būsite patvirtintas komisaru atsakingu už teisingumo reikalus ar pasiūlysite Europos strategiją, kurios tikslas kovoti su korupcija organizuotų nusikalstamumu, tam, kad būtų galima spręsti šias problemas ES lygmenių. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Radevui už jo klausimus. E, per kiek laiko būtų galima visą tai pateikti. Aš manau, kad pateiktų siūlymų pagrindų turim visi kartu e, padirbėti. 17 metais, sakėte, buvo pateiktas tas siūlymas ir turėtume rasti daugumą, pirmiausia, Europos parlamente, prieš bandant įtikinti tarybą. Kaip jau sakiau, savo rašytinėme atsakymė turiu darbo taryboje patirties, patirties 41 e, sesiją esu dirbęs taryboje ir aš manau, kad e, tikrai labai svarbu išvengti to blokavimo, kai kalbam apie civilinį procesą, yra labai daug neapsisprendimo, kurį demonstruoja valstybės narės. Todėl visi kartu turim padiskutuoti, kaip geriau galėtume surinkti e, daugumą Europos parlamente dėl tų krypčių, kurias galėtų perkelti ir pateikti tarybai Europos komisija. Tai būtų e, savotiškai iniciatyvos teisė, kurią e, Europos komisijos pirmininkė norėtų parodyti, kad jie turi parlamentas diskutuojant taip pat e, su taryba ir komisija. 225 straipsnis čia yra svarbus, ten kalbama apie bendradarbiavimą. Kad dėl kovos su korupcija organizuotų nusikalstamumu, manau, kad svarbiausias prioritetas yra įtrauktas į būsimosios komisijos darbų sąrašą. Tai yra E, Europos prokuratūros e, galutinis sukūrimas. Būtina tinkamai saugoti Europos finansinius interesus, tačiau būtina daryti viską, kad nuo 2020 metų pabaigos ta prokuratūra jau būtų įkurta ir kad padėtų efektyviai veikti. Tuomet bus galima atlikti tyrimus ES lygmenių ir imtis persekiojimo ES lygmenių. Dėl to, aišku, e, nebus kliūčių geresniam keitimus informaciją tarp įvairių teisinių sistemų kad būtų galima tinkamiau atlikti persiekiojimus veiksmus, kai susidurėma su korupcija ir e, su e, įvairiais <clears throat> kitais atvejais, kurie nusipelno persekiojimą. ES lygmenių, Europos prokuratūra, tai bus pirmasis tokio teisinio bendradarbiavimo pavyzdys. Dėkuoju, ponė Radė, papildomas klausimas. Dėkuoju už atsakymus. Mano papildomas klausimas būtų toks, kokiu kitų priemonių ketinate imtis, kad galima būtų pagerinti piliečių prieigą prie teisingumo ir kad pagerėtų teisinis bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti, kad mūsų teisinės sistemos galės pasinaudoti naujomis technologijomis ir inovacijų galimybėmis. E, tuo būdu būtų galima paskatinti investicijas ir prekybą. Dėkoju. Pone Radė, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad dėl prieigos prie teisingumo aš norėčiau, kad ta prieiga būtų užtikrinama pirmiausia suteikiant galimybę piliečiams kreiptis į nepriklausomas teisinės institucijas. E, man atrodo, teismų nepriklausomumas visose valstybėse narėse yra esminis dalykas. Mes jau kurį laiką vykdome tam tikras procedūras, kalbėdami apie teisės viršenybės principą, teisinės valstybės principų įgyvendinimus. Ir Mes taip pat teikime tam tikrus duomenys apie teisingumo sistemų veikimą. Biudžeto priemonės taip pat turi būti tokios, kad būtų galima padėti kai kurioms valstybėms narėms ar tam tikroms organizacijoms pagerinti piliečių prieigą prie teisingumo. Mes Žinome, kad yra mechanizmų, kurie padeda piliečiams užtikrinti geresnę prieigą prie teisingumo. Galbūt kofinansavimo priemonės galėtų padėti teikiamos ES, kad šis procesas būtų tinkamai gyvendinamas, kad tuo galėtų pasinaudoti labiausiai pažeidžiami visuomenės sluoksniai. Belgijoje, pavyzdžiui, mes e, aktyvios paramos e, sistemą dėgiame e, kad piliečiai sugautų, sulauktų pagalbos. Mes taip pat manome, kad reikia piliečius kuo geriau informuoti apie jų teisės ir, kai būtina, aktyviai juos paremti, pasitelkiant tas, tas lėšas, kurias turi teisingumo sistemos. Dėkoju. Kalin Barley pateiks kitą klausimą. Ji yra iš socialdemokratų frakcijos Libė komiteto. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Reinders, mes matėme, kad komisija septintą straipsnį aktyviai naudojo neseniai savo atsakymuose rašytiniuose. Jūs nekalbate apie septintą straipsnį nei karto. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad septinto A straipsnio taikymą suprantate kitaip negu ankstesnė komisija? E, galbūt jį taikysite ne taip griežtai, kaip tą darė ponas Timermans. Ir kada ketinate pasitelkti tą straipsnį, jeigu apskritai ketinate jo naudotis. Dėkoju. Atsakymas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Barley, aš norėčiau dirbti ir toliau su septintuoju straipsniu. Ne dėl dabartinių atvejų, kurie iškilia dabar, bet esant reikalui, manau, kad reikia jų naudotis. Uh, jeigu iškyla problemų su, su valstybėm narėm, tai tuomet tek, gali tekti taikyti tą straipsnį. Ta darysiu kaip kolega Timmermans. Aš mačiau detalę ataskaitą ne tik Europos komisijos, bet ir iš Europos tarybos ir iš kitų institucijų. E, ir mes matėme, kad tą straipsnį panaudoti buvo būtina, tais atvejais, kai jis buvo panaudotas. Atsakydamas į vieną iš pirmųjų klausimų, aš jau sakiau, kad tas straipsnis gali būti reikalingas. Tai yra tos priemonių dėžutės vienas įrankis. E, bet yra ir kitų priemonių. Pirmiausia, metinės ataskaitos, kai, e, kurias rengia komisija pir, ir per pirmus metus tai būtų parengta. E, tai padėtų įvertinti, ar teisės viršenybės principai yra pažeidžiami ar ne visoms valstybėms narėms reikėtų pateikti pastabas, išdėstyti tai, kas reikia, nevengiant, e, tiksliau, išvengiant bet kokios diskriminacijos vienos ar kitos valstybės narės atžvilgių. Kaip jau sakiau, dėl biudžeto situacijos būtina teikti pastabas, tai yra būtinybė, tai privalu daryti, bet taip pat kartu svarbu priminti ir vertybės, kurios mums yra bendros. Taryboje kartu su jumis ir komisijoje rengiant metinės ataskaitas vyksta diskusija diskusija vyksta parlamente. Ir man atrodo, kad mes turime naudotis visomis priemonėmis, kurios yra toje dėžutėje, skaitant 37 straipsnį, jeigu tenka spręsti problemas. E, apie tai turime kalbėti taryboje. Norėčiau pridurti dėl Vengrijos. Aš taryboje e, esu minėjęs ir dabartinės komisijos pozicija yra tokia. Parlamentas e, neturėjo galimybės ateiti ir išdėstyti parlamento pozicijos. Aš manau, kad e, esant rimtam pagrindui, tas straipsnis bus taik, taikomas. Bet mes, kaip jau sakiau, pirmiausia, organizuosime dialogą su valstybėmis narėmis, kad neįvyktų teisės viršinybės principų jokių pažeidimų. Dėkoju, ponė Barliai, papildomas klausimas. Jūs savo rašytiniuose atsakymuose minite štai ką, kad norite, kad žmonių, kurie įtraukti į teisinius procesus, teisės būtų tinkamai uh, užtikrintos. Teismų procesai turi būti nepriklausomi, nešališki. Ko, ko ketinate imtis? Jūs kalbate apie tradicinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, te, kalbate taip pat apie Europos sąjungos prokuratūros įgaliojimų išplėtimą. Mano klausimas būtų toks. Ar Europos sąjunga yra br, su, pakankamai subrendusi procedūrų teisės atžvilgių, kad galėtų vykti tyrimai ES mastu, nepažeidžiant protes, proceso teisės reikalavimo, kaip yra su proceso teisė, su gynyba. E, ar yra pakankamas e, bendradarbiavimas tarp valstybių narių, kad jau atsirastų galimybė supranacionalinių pagrindų atlikti teisinį persiekiojimą? Atsakymas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Barliai, pirmiausia, dėl e, Europos prokuratūros. Mano didžiausias susirūpinimas yra tas, kad turėtume e, tinkamai sukurtą Europos prokuratūrą iki 20 metų, e, kaip buvo numatyta. Mes e, iki tol dar turėsime tą kryptim gerokai padirbėti. Yra tokių elementų, kuriuos jūs minėjote. Daug ką dar reikia nuveikti, kad turėtume procedūros taisyklių e, bendrą rinkinį, bendrą visiems. Sistemos yra skirtingos. Mes dėl septintos straipsnio kalbėdami jau tuomet pastebėjome, kad svarbiausias yra teisės viršenybės principo tinkamas įgyvendinimas. Svarbu, kad teisingumo sistema būtų nepriklausoma, kad būtų tinkamai gyvendinamos pagrindinės teisės visur. Galbūt mums reikėtų išplėsti Europos prokuratūros įgaliojimus, kodėlgi ne. Mes Pavyzdžiui, turėtume čia kalbė, tas įgaliojimus išplėsti, kalbėdami apie terorizmą. Bet jeigu dirbam prie terorizmo klausimų tarp valstybiškai, kalbame ne tik e, apie ES finansinių interesų apsaugą, tai tuomet teks e, šitą instituciją suteikti didesnį biudžetą ir daugiau žmogiškųjų išteklių. Kol kas dirbama labiausiai prie ES finansinių interesų apsaugos, bet turime dirbti abupusiškai, daugia šališkai, Turime visi surasti bendrą priemonę, turime turėti bendras proceso taisyklės ir tuomet bus galima galbūt išplėsti ir Europos prokuratūros įgaliojimus. Dėkoju. Kita klausimą užduos Kerin Melkior iš Rinių frakcijos. Ir tiesiog nelaukite, kol paraginsiu atsakyti, podė paskirtasis komisarė, atsakykite iš karto išgirdęs klausimą. Kerin, prašau. Dėkoju. Aš norėčiau užduoti klausimą dėl ginčių sprendimo platformose atitinkamos internetėse. E, rinkoje vis labiau įsigali skaitmeninimas, ES piliečiai vis dažniau turi spręsti iškilančius grintus su specialių platformų pagalba. Jeigu su YouTube ar eBay ginčiatės, ar yra tokia platforma, kur galėtų tą ginčą padėti jums tinkamai išspręsti. E, ginčių sprendimo mechanizmas yra uh, dažnai susijęs su ne ES valstybėmis. Kaip tada? Kokia teisė turi būti taikyma, taikoma? E, mes matome, kad teisingumo sistemos savotiškai privatizuojamos. Mes turime tinkamai užtikrinti, kad vartotojų pagrindinės teisės, Europos piliečių pagrindinės teisės bus apgintos. Ar komisija siūlys Europos modelį spręsti ginčiams atitinkamuose platformose? E, Ne, ar bus galbūt tokios institucijos kaip ombudsmenas, kurios jau egzistuoja, kurios galėtų padėti spręsti panašaus pobūdžio ginčius? Ar bus kažkokia formali sistema kita pasiūlyta? Dėkoju. Pirmiausia, ponė Melkior, aš pritariu jūsų požiūriu į, į tai, kad dėl tų platformų yra įvairių problemų, nes dažnai jos yra ne ES valstybių atstovai dėktos. Internetinės platformos e, dirba ir su vartotojais ne Europos Sąjungoje gyvenančiais, bet tuomet vis, visos teisės Europos Sąjungos turi būti taikomos. Turime atsižvelgti, kad tinkamai vartotojų teisės būtų apgintos pagal galiojančios teisės aktus. Ir net jeigu platforma yra įsisteigusi už ES lygų, ribų, viskas šiuo atveju yra aišku. E, svarbu išsiaiškinti, kas yra, taip sakant, taikinys. Jeigu taikomas į vieną kažkurią šalį, tai turi būti atsižvelgiama jo situacija. Europoje yra įmanoma siekti neteisminio ginčio sprendimo. 460 struktūrų yra ginčių sprendimo Europos Sąjungoje. E, mums reikia tiesiog dirbti, parengiant atinkamą direktyvą dėl to galbūt. Bet tai yra tolesnis darbas, kol kas neįmanoma visko išspręsti, galbūt, pavyzdžiui, vartotojui verta kreiptis į teismą, kad sulauktų pozityvaus savo ginčio sprendimo. Aš jau sakiau, kad mes dirbsime ieškodami galimybės tiekti kolektyvinius ginčius, galbūt siūlysime direktyvą priimti šią temą, kad e, galbūt galima būtų suburti daug e, vartotojų, kurie kreiptųsi į teismą. Turime pagalvoti apie naują mechanizmą, ko gero. Nenoriu dabar kalbėti apie konkrečią, konkrečią sistemą, kurioje egzistuotų tam tikri tarpininkai, ombudsmenai ir panašiai. Europos Sąjungoje pirmiausia būtina sutvarkyti ginčių sprendimą ir, ir tuomet daugiau informacijos turėtume teikti vartotojams, nes vartotojai turi žinoti, kad jie gali naudotis esamomis platformomis E, pasitelkti vidaus e, ginčių sprendimo mechanizmo ar kitas platformas. Bet taip, tų platformų yra ir ne Europos Sąjungoje. Dėkoju už jūsų atsakymą. Puiku, kad nesiūloma privatizuoti mūsų teisingumo sistemų. E, jūs sakote, kad vėliau bus kalbama apie internetinės platformas, kurios parduoda ne tik konkrečias prekes, bet ir turinį. ES e, teisėje nėra daug e, aiškių nuostatų e, nukreiptų vieną kryptim. Ir tai leidžia vykdyti teisų pažeidimus. Pavyzdžiui, ES piliečių tai, teisė reikšti savo nuomonę internetinėse platformose. Yra tokių algoritmų, kurie yra savotiški filtrai. Bet žmogaus teisų apsauga, e, raiškos laisvė turi būti apsaugoti ir čia. Ar jūs siūlote imtis kokiu nors veiksmu čia? Atsakymas. Jūs matote, kad e, yra e, įsipareigojimas per šimtą dienų pirmasias darbo naujos komisijos dirbti, sprendžiant skaitmeninės ryties problemas. Daugelis Europos komisijos narių yra atsakingi už šią sritį. Aš tiesiog pateiksiu teisės akto siūlymą dėl etiško elgesio, dėl etikos ir dirbtinio ente, intelekto, dėl algoritmų. Kokia yra problema čia? Informacijos teikimas. Tai yra, algoritmas yra savotiška sistema ir paskui uh, vartotojas gali pasakyti, kad aš nenoriu, kad mano uh, duomenys tvarkytų kažkokia automatinė sistema. Ir Čia galima imtis priemonių, tačiau svarbu, kad nacionalinės valdžios struktūros, kompetentingos, atsakingos už kontrolę ar teisėjai suprastų, kas vyksta, nes jeigu negaunate oficialios informacijos, neturite galimybės įvairių e, prietaikų išbandyti, tai tuomet sunku organizuoti jų kontrolę ir tinkamai apsaugoti vartotojus. Na, suprantu, kad čia turėsime pirmosiomis savaitėmis didžiulį darbą atlikti, kad identifikuotume, kaip geriau apsaugoti vartotojus ir kaip užtikrinti sklandų inte, dirbtinio intelekto naudojimą. E, tiesiog internetinių sprendimų nebepakanka, reikia teisės aktų šiais ryčiai sureguliuoti. Ačiū. Kita klausimą užduos ponia, užduos kolega Peters iš EPP. Thank you, Madam Chair. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu olandiškai. Ir toliau pratęsiu dirbtinio intelekto temą. Jūs jau pateikėte šiek tiek informacijos apie tai. Mes esame įsitikinę, kad dirbtinis intelektas yra susijęs su dideliu potencialu, su galimybėmis, bet taip pat ir su uh, grėsmėmis, be kita ko kalbu apie autonominį vairavimą ir panašiai. Kol kas mes neturime teisinio mechanizmo šiuo požiūriu Europoje. Ir tai reiškia pavojų. Mes žinome, kad kol kas nėra reglamentavimo daugumoje teisinių sistemų dirbtinio intelekto požiūrių. Dar tik kuriami teisės aktai šioje srityje. Ir jūs kalbėjote apie savo uždavinį kartu su kolegė Vestager imtis konkrečių veiksmų. Norėčiau paklausti, o kaip atrodys tokių darbų grafikas, kaip orientuositės į atskirus sektorius, o galbūt dirbste horizontaliai, kaip bus su prieiga prie didžiųjų duomenų, kaip bus su pagrindinėmis teisėmis ir jų apsauga, kaip bus su atsakomybė už padarytą žalą, sąlygota dirbtinio intelekto, kas kontroliuos visą tai Europoje. Ačiū, ponė Peters. Aš jau kalbėjau apie tai, koks bus pirmasis veiksmas. Pirmiausiai, kartu su kolegomis reikės sukurti naują sistemą. Naują sistemą atsižvelgiant į visišką visuomenės atsinaujinimą šiuo požiūriu. Reikia turėti galvoje žmogiškai etikos aspektą. Aš taip pat esu pateikęs keletą pavyzdžių, kai atsakiau poniai Melchior į jos klausimus. Ir manyčiau, kad Aš manyčiau, kad mes vadovausimės horizontalaus požiūrio, kuris turės poveikį atskiriems sektoriams - transporto, sričiai, sveikatos priežiūrai ir daugeliu kitų sričių, kuriuose būtina imtis labai tikslių priemonių. Jūs kalbėjote apie bendrąją problemą, jūs taip pat paminėjote ir atsakomybės klausimą. Aš norėčiau Jums pateikti pavyzdžių susijusių su atsakomybė uh, kai kalbame apie autonominį vairavimą. Pavyzdžiui, paimkime Bruselį. Kas prisima atsakomybę? Ar e, transporto priemonės savininkas? Juk ne, jisaigi nevairavo. Galbūt gamintojas? o galbūt e, tie žmonės, kurie sukūrė naujasias technologijas ir tokią vairavimo programėlę. Tai apie visą tai reikės galvoti, apie visą šią naują raidą, kai mes kalbam be kita ko ir apie produktų saugą. Bendraja prasme šis klausimas irgi yra aktualus e, ir susijęs su atsakomybė. Tad reikės atlikti nuodugnę analizę apie įvairius atvejus tam, kad būtumėm tikri kad tikrai galėtumėm nustatyti konkrečios grandinės kontekste atsakomybę. Ačiū. Papildomas klausimas. Kai kuriais vertinimais atrodo, kad 70 procentų šio sektoriaus e, bus e, iki 30 metų JAV ir Kinijoje. 70 procentų, 70 procentų uh, šios rinkos bus Kinijoje ir JAV. Tai yra didelis skaičius. Taip, aš sutinku su šitą analizę, bet e, nesutinku su skaičiais. Aišku, kad mums reikia daugiau naujovių, tai yra akivaizdu. Mes turime persiorientuoti. Jau prieš 20 metų vadovų taryba Lisabonoje priėmė atitinkamą sprendimą, teikdama, kad norime imtis lyderystės, buvo pasiektų pirmų rezultatų, buvo numatyti projektai 20 metams, 20 jau ne už kalnų, bet mes matome vieną privalumą. Mes turime remti inovacijas, mes turime remti įmonės startuolės, mes šį darbą jau pradėjome vykdyti, tačiau mes turime laikytis ir tinkamo požiūrio, kurio būtų ginama žmogaus teisės, pagrindinės teisės ir be kita ko turime nepamiršti duomenų apsaugos. Uh, E, parlamentas jau daug nuveikė šioje srityje, dar galima nemažai padaryti, bet ir tęsti reikia visą darbą. JAV darbas vyksta panašia linkme, yra daromas spaudimas be kita ko dėl standartų. Tad, kaip žinia, ši tendencija toliau vystosi, tad mums reikia galvoti apie rimtą bendradarbiavimą tarp inovacijų, ir e, to darbo, kuriuo siekiama ginti žmogaus teisės. Dėkojame toliau, ponia Volters. Sveiki atvykęs, ponia Reindersai. Aš kalbėsiu apie kolektyvinius ieškinius ir apie kai kuriuos skandalus, kurių kilo pastaraisiais metais, pavyzdžiui, dėl Ryanair, dėl vadinamojo Dieselgate, dėl krūtų implantantų. Komisija pateikė pasiūlymų dėl kolektyvinių ieškinių tokiais atvejais, kad es piliečiai galėtų siekti teisingumo. Ir dabar apsistokime ties Dieselgate'u. Aš dviračiu važiuoju kelis kartus per savaitę į Europos parlamentą ir. Ir važiuoju, aišku, ne viena, yra daug kitų dviratininkų važiuojančių šią kryptimį. Ir mes visi dviratininkai įkvepiame CO2 iš mašinų. Tai kaip yra su Volkswagenu ir su visą situaciją. Aš e, galbūt kartu su kitais dviratininkais e, galėčiau kreiptis e, dėl šios problemos, tačiau aš ir kiti dviratininkai ne visada galiu naudotis teisingumu šioje srityje. Taip, aš supratau, ką jūs turite galvoje. Pirmiausiai mes turime e, imtis teisinių veiksmų. Pirmiausiai turime patvirtinti direktyvą dėl kolektyvinių vieš, ieškinių. E, mes norėtumėm, kad taryba susitartų dėl savo pozicijos lapkričio mėnesį. Ir tai bus pirmasis žingsnis tam, kad galėtumėm organizuoti visą procesą. Aišku, kad yra atitinkamų e, veikėjų, aš kalbu apie veikėjų sertifikavimą tam, kad vartotojų vardu būtų galima kreiptis į teismą ir belinėtis. E, tad mes turime galimybę kalbėti su kitais kolegomis komisijoje, organizuoti tokius procesus e, ne vien tik tai vartotojams. Nes mes kalbame ne vien tik tai apie oro taršą Briuselėje, mes galime kalbėti ir apskritai apie nusikaltimus aplinkai lygiai tokių pačių galimybių galima e, e, sukurti kreipiantis į teismą. Tad aš imsiuos šių veiksmų ir sieksiu, kad kaip įmanoma greičiau taryba susitartų dėl savo pozicijos. Tikiuosi lapkričio mėnesį dėl direktyvos dėl kolektyvinių ieškinių. Ir tuomet mes stengsime susitarti su e, teisės aktų bendraleidėjais ir taip mes suteiksime galimybės piliečiams ir kitais atvejais kreiptis į teismą, bet aišku, kad man reikės dar kalbėti su kitais kolegomis iš komisijos. Mes kalbame apie tai, kad mes turime kovoti su klimato kaita, kad pagal Paryžiaus susitarimą Europa turėtų būti lyderė. Aš esu tikras, kad Turi būti saugomi vartotojai, turi būti saugomi ir piliečiai tais atvejais, kai yra pažeidžiamos jų teisės į švarę aplinką. Esu tikras, kad e, kolektyvinių ieškinių direktyva mes išsiųsime labai aiškę žinę, kad tai turi būti įmanoma, turi būti įmanoma tam tikrais atvejais ir ne vien tik tai vartotojams tos sąlygos turi būti sudaromos. Ačiū. Ačiū už atsakymą. Nežinau, ar turėčiau būti sunerimusi, ar galbūt turėčiau atsikvėpti. E, kol kas, galbūt mane nuraminote. E, galbūt galėčiau išgirsti jūsų įsipareigojimą, kad jūs padarysite viską, kas tik jūsų išgalėse tam, kad būtų panaikinta blokada taryboje dėl kolektyvinių ieškinių direktyvos. Kaip jūs tą padarysite? Ir ar galėčiau išgirsti jūsų įsipareigojimą dėl to, ką paminėjau anksčiau? Kalbėjau apie šios direktyvos išplėtimą tam, kad ir kiti sunerime piliečiai galėtų ją naudotis. Apgailestauju, man tenka pakartoti tai, ką labai aiškiai pasakiau. Pirmiausia, aš noriu, kad būtų susitarimas susitarta dėl pozicijos taryboje, kiek įmanoma, lapkričio mėnesį ir pasinaudosiu visą turimą įtaką ir ryšiais, kad būtų tai padaryta. Bet jūs žinote, su kokiomis problemomis mes susidurėme. Aš tikiuosi, kad tai bus įmanoma lapkričio mėnesį ir tuomet galėsime užbaigti darbą su šią direktyvą. Tačiau kita vertus, jau minėjau, kad dirbsiu su kitais komisarais komisijoje, o taip pat esu parlamentu, ieškant galimybių išplėsti uh, kolektyvinių ieškinių taikymą ir kitose srityse. Aš siunčiu labai aiškę žinę. Labai sunku paaiškinti, kad tarsi norime būti lyderiais Europoje įvairiose srityse, tačiau nesijimti atskirų iniciatyvų. Tad būkite tikra, aš dirbsiu šį darbą ir tikrai te galiu tą dar kartą patvirtinti. Ačiū. Ačiū. Kita klausimą užduos ponia Hotala iš Žaliųjų frakcijos. Ačiū. Sveiki atvykęs paskirtasis komisarė. Aš norėčiau pasteirauti dėl labai svarbaus teisinės valstybės mechanizmo. Ne vien tik tai teismai, bet ir pilietinė visuomenė patiria išpolius daugeliu atveju šiuo metu ES kaip saugosite pilietinę visuomenę ir e, žmogaus teisų aktyvistus, prieš kuriuos yra vykdomi išpoliai. Aš norėčiau paminyti, paminėti mažumų teisės, LGBTI e, teisės, kuriems yra grasinama, kaip antai turiu galvoje iš, e, išpolius Lenkijoje. Kaip saugosite pilietinę visuomenę ir jos teisės? Ačiū, ponė Hotala, už klausimą. Tai yra rimtas, rimta problema. Galbūt e, klausimas yra toks, kokius, kokias pažeidimo e, procedūras pradėti, ar pagal septintąjį straipsnį, ar pagal kitą, o galbūt veiksmingiau būtų veikti vietoje, remiant įvairius veikėjus vietoje, nes turime pajėgumų tą daryti, yra įvairių programų, yra lėšų tam skiriamų dabartinėje komisijoje mėginama palaikyti tą patį, e, e, tą patį skiriamų lėšų lygį ir busimoje daugiametėje perspektyvoje. Tad labai svarbu teikti paramą pilietiniai visuomeniai, pilietinės visuomenės aktyvis, aktyvistams įvairiose srityse. E, kitas dalykas yra ir mokymai įvairiems subjektams, nes mes turime pajėgumų teikiant paramą ir šioje srityje. Bus labai svarbu sutelkti dėmesį į e, pagrindinės problematiškas situacijas. Yra ryšys tarp to mechanizmo, kuris yra taikomas pagal e, metinę e, teisinės valstybės situacijos įvertinimą kasmet Ir tai yra susiję ir su mano darbu vykdomu Belgijoje. Aš e, visais atvejais esu pasirengęs ginti mažumų teisės, taip pat ir LGBTI. E, jūs žinote, kad yra įvairių mažumų grupių, tad mes turime labai e, intensyviai veikti vietoje ir turime tam priemonių rinkinį. Be kita ko, paminėjau, kad biudžetas yra labai svarbus ir aš ginsiu tuos pajėgumus e, siekiant finansuoti įvairias organizacijas vietoje. O dabar, kai mes kalbame apie teisinės valstybės mechanizmą ir e, DFP, mes turime numatyti galimybę teikti lėšas organizacijoms vietoje tiesiogiai, nes um, tai yra nepaprastai svarbu, kai mes kalbame apie teisinės valstybės gynimą vietoje. Ačiū. Atsakydamas kolegai Voltersui, jūs paminėjote Paryžiaus susitarimą ir dabar yra tokių aktualių klausimų dėl galimybės naudotis teisingumu klimato kaitos rytyje. Yra vadinamieji e, ieškovai pagal People Climate Case. Mes kalbame apie tai, kad tie žmonės e, nori bilinėtis dėl to, kad pažydinėjamos jų teisės ir kaip bus su galimybė e, jiems naudotis teisingumu, nes mes kalbame apie apie valstybių pastangas kovoti su klimato kaita ir kaip bus užtikrinama prieiga prie teisingumo tiems aktyvistams. Jeigu prisimamas įsipareigojimas, tai tuomet turi būti įmanoma ir įvertinti tų įsipareigojimų vykdymo realijas. Tai yra įmanoma daryti nacionaliniuose parlamentuose, komisijoje ir taip pat ir piliečiams turi būti sudaromos tokios galimybės, būtent, kad yra e, vykdomi įsipareigojimai be kita ko pagal Paryžiaus susitarimą. Pagal mano portfelį mes valdysime tokius e, pajėgumus e, teikti kolektyvinį ieškinį vartotojams. Tai kodėlgi nepasinaudoti šiuo požiūriu piliečiams ir kitose sritise. Galbūt reikėtų garantijų, kad tik tai sertifikuotos organizacijos galėtų tą daryti, kad būtų siekiama bet kokio interesų, siekiama išvengti bet kokio interesų konflikto. Bet kuriuo atveju aš patvirtinu, jog dirbsiu šią kryptimį. Dėkoju. Ačiū. Toliau ponas Lebreton, ID frakcija. Uh, Labą dieną, ponė Reinders. Jūsų prioritetas yra užtikrinti, kad teisinės valstybės principai būtų taikomi visoje sąjungoje. Ir čia minėjote du priemena, dvi priemonės, kad kiekvienos valstybės situacija bus vertinama, bus visapimantis metinis vertinimas ir kita priemonė anot jūsų bus finansinės sankcijos? Ar nebus tai per daug kišamas į valstybių narių m, mm, vidaus situaciją, į valstybių narių suverenumą? Jūs, kalbant apie socialinį teisingumą, ar neketinate taip pat dėmesio skirti ne tik Vengrijai ir Lenkijai, bet ir Prancūzijai, nes geltonųjų lemenių judėjimas irgi rodo, kad yra problemų socialinėje srityje. Ir noriu mm, e, pasakyti, kad jūs, e, ponė Jūrova, e, kaip komisarai ponas Jūrova, ponė Jūrova ir ponas Grek, ar jūs neapimate per daug sričių, nes jūs ir Belgijoje užimate ne vieną poziciją. Uh, Taigi, kaip, kaip jūs planuojate žongliruoti e, su visomis šiomis pareigomis? Turbūt e, aš esu karaliaus e, informatorius Belgijoje, bet tų tokių informatorių turbūt kiekvienoje valstybė narėje yra ne po vieną. O kalbant apie parlamento 16 metų spalį patiktas rekomendacijas, Ir uh, aš esu kreipęsis į ES tarybą, kad kalbant apie teisinės valstybės principus, uh, tai reikia įvertinti situaciją. Žinote, kad žiūrint iš ekonominių pozicijų, e, tiek taryba, tiek komisija uh, E, vertina labai išsamei ES ekonominę situaciją ir čia nėra jokios diskriminacijos. Tas pats turėtų būti daroma ir išsamaus uh, vertinimo mechanizmo apie teisinės valstybės principų taikymą prasme, nes čia kalbame ne apie diskriminaciją, kalbame apie dialogą su valstybėmis narėmis ir apie tam tikrą pre, prevenciją, kad neprieitume prie situacijų, kurios galėtų jau turėti neigiamų padarinių. Labai svarbu, kad ES galėtume kalbėtis apie tas pagrindinės Europos projekto vertybės visi kalba apie europinės vertybės ir manau, kad tikrai verta pasižiūrėti, kad mes visi vienodai, vienodą turinį į tas vertybės įdedame, kad mes visi vienodai jas suprantame, kad visi vienodai suprantame, kas yra teisinė valstybė. O kalbant apie socialinį teisingumą, tai yra Europos projekto širdis, matome, uh, kaip jis įgyvendinamas ES valstybėse narėse ir čia irgi norėčiau, kad dirbtume kartu. Pone Jūrova pateiks ataskaitą apie pagrindinių teisių hartiją, e, kalbėsime ir apie demokratiją ir labai svarbu, kad vyktų bendravimas tarp institucijų ir aišku, kad deramą vietą tame bendravime užima ir Europos parlamentas. Dėkoju už atsakymą, bet aš noriu pasakyti, kad jūs realiai turėsite tris pareigas trejas pareigas ir manau, kad tai nėra pats geriausias variantas, kalbant apie teisinės valstybės principų užtikrinimą. O dabar e, sankcijos. Tai mane labai neramina. Jūs sakėte, kad reikia e, susijęti E, finansinės išmokas su teisinės valstybės principų gyvendinimu. Jūs pasmerkėte nacionalistinę retoriką, sakėte, kad tokia retorika rodo, kad tautos e, taip išsisako, kai nori dominuoti, o ne bendradarbiauti. Ir dėl to noriu paklausti jūsų, koks jūsų europinis modelis, ar norite federacijų Europos, e, ir kiek vietos skiriate kiekvienos valstybės narės laisviai, jei, jei manim mm, tik, pasitikite, tai tikrai Belgijoje tų trejų pareigų atsisakysiu mm, ir tą padarysiu kuo greičiau. O kalbant apie e, nacijas, ta mano e, valstybių paminėjimą, kurios labiau siekia asmeninių interesų negu e, tarptautinių, tai čia aš ne apie Europos e, valstybės kalbėjau, aš kalbėjau apie ne ES valstybės. O ES yra daugia šalio bendradarbiavimo pavyzdys, sukurtas valstybių narių laisva valia, siekiančių glaudžiau bendradarbiauti. Ir mm, aišku, kad valstybės narės turi e, ir vykdo savo politiką, bet kai mes visi suprantame, kad bendrai veikti e, daug geriau yra negu atskirai, ypač kai kalbame apie e, tarptautinę areną, tai taip ir darome. Ir noriu pasakyti, kad čia yra išlaikoma pusiausvėra. O kalbant apie sankcijas ir jų prevenciją, tai būtent vertinimo mechanizmas ir yra kad užkirstume kelią galimiem pažeidimam ir kad nereiktų tų sankcijų taikyti. Būtent tam ir tas mechanizmas ir yra kaip ir tam tikra prevencinė priemonė. Dėkui, toliau ponas e, Stakanelį iš EKR frakcijos. Kalbėtojas neįsijungęs mikrofono. Dėkui, ponė pirmininkė, noriu padėkoti uh, gerbiamam paskirtajam komisarui, komisarui pagal intelektinės nusavybės duomenis. E, labai dideli nuostoliai yra dėl intelektinės nusavybės teisių pažeidimo tiek e, rūbų, tiek farmacijos, tiek kitose srityse. Tie nuostoliai sudaro 60 milijardų per metus o Italijoje 10 milijardų eurų nuostolių yra patiriama. Ir aišku, tai reiškia ir nemažai prarastų darbo vietų. Jūs sakote, kad e, planuojate taip pat užsimti ir vartotojų apsaugą, kaip jūs užtikrinsite, kad vartotojai turėtų visą e, reikalingą informaciją, kad nepirktų padirbtų produktų ir kaip kovojate, kaip planuojate e, kovoti su piratavimu. Dėkui, e, kai tas, tas vaidmuo, kokį vaidmenį mes galėtume suvaidinti kovodami su padirbinėjimu, piratavimu, tai pirmiausia, tai yra jau baudžiamosios srities objektas, baudžiamosios srities objektas veiksmai ir čia e, ir muitinės reikia įtraukti ir su būsimu vicepirmininku atsakingu už ekonomiką planuoju bendradarbiauti. Mes galime taikyti sankcijas tiem asmenim, kurie užsima padirbinėjimu, piratavimu, o kalbant apie teisingumo e, sritį, tai aš sieksiu, kad Eurojustas palengvintų teisminių institucijų bendradarbiavimą kai kalbame apie intelektinės nusavybės teisų pažeidimus, čia mes turime stiprinti savo veiksmus ir taip pat bus parengta ataskaita apie tai, kokios problemos e, kyla šioje srityje ir kokia geroji praktika čia yra. O kalbant apie vartotojų apsaugą, tai e, kai kalbame apie internetinę priekybą, tai skaitmeninėse platformose turime numatyti e, visas įmanomas priemonės, kad būtų pardavinėjami tik tie legalūs, nepadirbti produktai. Ir čia reikia, kad vartotojų apsaugos tarnybos bendradarbiautų ir tikiuosi padarysime pažangos, o turint galvoj statistiką ir, ir iš tiesų tuos patiriamus nuostolius, reikia, kad vartotojų apsaugos tarnybų bendradarbiavimas stiprėtų, Eurojustas suvaidintų savo vaidmenį, ES e, numačius yra, kokių sankcijų ir kokių priemonių galima imtis valstybėse narėse ir ko gero reikia siekti, kad tos visos priemonės ir sankcijos būtų sustiprintos. Dėkui, gerbiamas komisarė. E, Uršula von der Leyen minėjo tą e, principą vienas ateina, vienas išeina. Kalbant apie jūsų įgaliojimus. kokiais teisės aktais remsitės, kad būtų e, apsaugota intelektinė nuosavybė ir kad būtų apginti smulkaus ir vidutinio verslo interesai, kad e, smulkus ir vidutinis e, verslas galėtų geriau veikti. Čia aš nenorėčiau e, dabar vardinti, kurios teisės aktus reiktų jau išimti, kurių teisės aktų reiktų nebenaudoti. Aš tik manau, kad reiks peržiūrėti ir modifikuoti tam tikras direktyvas, o kalbant apie smulkų ir vidutinį verslą, uh, tai reikia mažinti jiems administracinę naštą ir tam tikras kliūtis, e, kliūtis ir įmonėm startuoliam, mm, kurios dažnai neturi tų pačių galimybių kaip didelės įmonės ir galbūt ne visos e, prievalės jom yra būtinos. Kalbant apie bendrą duomenų apsaugos reglamentą, noriu pasakyti, kad jis turi supaprastintą mechanizmą smulkiam ir vidutiniam verslui ir manau šioje srityje galėsime dirbti taip pat ir su kai kuriais kitais teisės aktais, tai yra šalinant tas nereikalingas kliūtis smulkiom ir vidutiniam įmonėm ir įmonėm startuoliam. Dėkoju. Dabar prieš suteikdama žodį kitam klausėjui norėčiau paprašyti laikytis laiko, nes mes šiek tiek vėluojame. O jei galite klausti greičiau negu per vieną minutę, tai irgi būtų labai sveikintina. Mm, kitas mūsų klausėjas. Mm, dėkui, ponė Randers. Dabar kalbėsiu vokiškai. Be jokios abejonės, jūs žinote, kad yra reglamentas skirtas keliaivių lėktuvais teisėms. E, dauguma vartotojų žino, žino šį reglamentą ir jisai yra taikomas visose valstybėse narėse vienodai. Ir kalbant apie produktų direktyvą Europoje, mes siekiame suvienodinimo taip pat, tam, kad nereikėtų vartotojams galinėti su skirtumais, nes e, nelabai kas gali tai padaryti, jeigu nėra studijavęs teisės. E, mes kalbame apie vidaus rinką ir apie vienodą jos veikimą. Ar jūs sutinkate su tuo, kad e, vidaus rinkos taisyklės susijusios su vartotojais turi būti vienodos, turi būti vienodai suprantamos. Ir ar jūs galvojate, kad mums reikėtų visiškai suvienodintų nuostatų vidaus rinkos veikimo kontekste? Mūsų e, tikslas iš tiesų toksai, kaip jūs ir sakote, taip turime harmonizuoti, ypač kai kalbame apie garantijų mechanizmą, kuris taikomas vartotojams, nes dažnai yra e, e, su to susiję įvairių valstybių narių ekonominės veiklos subjektai. Tai turime užtikrinti maksimalę apsaugą vartotojams, tas atsispindi ne vienam teisės akte. E, Taigi siekiame apsaugoti vairuo, e, vartotojų teisės per maksimalų harmonizavimą, bet aišku, yra tokių situacijų, kurios iškyla ir kurias reikia nagrinėti atskirai. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse e, labiau e, saugomos vartotojų teisės, kai kalbame, pavyzdžiui, apie labiausia pažeidžiamas vartotojų grupės. O dėl oro linijų bendrovių. Čia kalbame apie keleivių teisės, dabar situacija yra sudėtinga, nes sužlugo mm, didelė kelionių agentūra ir 600 e, tūkstančių žmonių yra paliesta. Ir pavyzdžiui, mm, dabartinė situacija ir keleivių teisų gynimas e, šiuo atveju e, žlugus kelionių agentūrai ir, sakysim, jei žlunga aviolinijos, skiriasi. Pavyzdžiui, Tomas Cook e, tokiu atveju, nes yra tam tikros garantijos vartotojams ir situacija šiek tiek yra kitokia, kai sužlunga, subankrutuoja oro linijos. Tai iš tiesų čia turime ginti vartotojų teisės ir, kaip jau minėjau, kai kuriuose valstybėse narėse e, pažeidžiamų, darbo, pažeidžiamų vartotojų teisės ginamos labiau. Papildomas klausimas. Ar jūs būtumėte pasirengęs peržiūrėti visas vartotojams skirtas nuostatas ir galbūt pagalvoti, kur galima būtų jas suvienodinti, kitaip tariant, atlikti vadinamąjį skryningą ir po to visiškai jas suvienodinti. Jūsų misijos rašte taip pat nurodyta, kad jūs esate atsakingas už strategiją skirtą MVI, kad turite sukurti tokią strategiją. Prieš mane kalbėjo kolegos. Uh, jau paminėjo galimas priemonės, galbūt šiame komitete pasakytumėte, kokios tos konkretos, konkrečios priemonės jūs įtikina ir galvojate, kad mm, jos būtų naudingos 80-90, e, tiksliau MVI, kurios sudaro 80-90 procentų mūsų ekonomikos. E, kokios tos priemonės galėtų palengvinti joms gyvenimą? Dėkuoju. E, atsakysiu į šiuos du klausimus. Taip, aišku, tą vertinimą galime atlikti, bet turime uh, įvertinti ir, ir mm, siekti, kad būtų maksimalus harmonizavimas ir tas uh, situacijos vertinimas galbūt parodys, kad galime leisti ir tam tikrom valstybėm narėm eiti toliau. Taigi vertinimas leis konkrečius elementus nustatyti, ką dar reikia daryti. O kalbant apie MVI ir duomenų apsaugą ir skaitmeninimą, kuris vis plečiasi, mes skaitmeninėme pasaulyje turime įvertinti, ir leisti MVI užimti savo vietą e, tame skaitmeninėme pasaulyje, nebūtinai taikydami jiem tas pačias taisyklės, kurios yra taikomos didelėm įmonėm. Jau dabar yra, kaip minėjau, bendrame domenų apsaugos reglamente specifinių nuostatų MVI ir e, tą turime turėti galvoje. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Reinders, jūs sakėte, kad pasaulyje įvyko didžiulių pasikeitimų. Nusikalstamumas, nebaudžiamumo paieškos taip pat tapo globalių reiškinių. Jūs sakėte, kad bendradarbiavimo struktūra, policijos bendradarbiavimo struktūra turi būti tokia, kad būtų galima pašalinti tas problemas ir kad galima būtų atremti naujas grėsmės. Kalbant apie teismų bendradarbiavimą, lygiai tas pats Reikia, kad būtų abipusis teismų sprendimų pripažinimas laisvės ir teisingumo bendroje erdvėje. Reikia garantiją sustiprinti, užkirsti kelią piknaudžiavimui ir ginti mūsų jurisdikcinę ir demokratijos sistemą. Turime taip pat kalbėti ne tik apie e, kiekybę, bet ir kokybę. Didžiausi nusikaltimai negali būti nebaudžiami visoje Europos Sąjungoje. Būtina tinkamai apsaugoti visas teisės, pirmiausia, demokratinės teisės. Ir e, būtina tinkamai užtikrinti teisinių sprendimų pripažinimą. Norėčiau paklausti, ar ketinate gerinti teisinę sistemą ir galvoju taip pat apie tarptautinį arešto orderį. Atsakymas. Dėkoju už tai, kad sugražinote prie klausimo apie e, arešto orderį, apie Europos arešto orderį. Norėčiau pasakyti, kad bendradarbiavimas turi būti labai svarbus. Bendradarbiavimas egzistuoja ginant Europos finansų interesus. Europos prokuratura galės vykdyti tyrimus, užsimti teisinių persekimų, jos įgalimai bus išplėsti. Tačiau tas tarptautinis, e, tas Europos, atsiprašau, arešto orderis padės veikti dar aktyviau mes dažnai matydavome, kad arešto orderiai 50 procentų pagerino e, galimybę tirti vairias bylas ir sutrumpėjo tyrimo laikotarpis. Kaip dar situaciją būtų galima pagerinti? Noriu pasakyti, kad yra teisingumo teisme gal 40 bylų, E, jų sprendimas padės parengti gairias tam tikras, kurios būtų skirtos valstybėms narėms, jos galės užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp persekiojimo paties už sunkiausius nusikaltimus ir tarp gynybos. Mes Europos komisijoje dabar vertiname susiklošiusią situaciją ir manau, kad atlikę vertinimą E, galėsime tikrinti ir toliau, ar valstybės narės tinkamai taiko ES teisės aktus, e, tų teisės aktų nuostatas ir jeigu um, taip nebūtų, tai tuomet būtų galima pradėti pažeidimo procedūrą prieš valstybę ar valstybės, kurios tų taisyklių nesilaiko. Ir kaip jau sakiau, jeigu vertinimas parodys, kad e, reikia daryti pakeitimus, E, Europos arešto orderiui, tai tuomet esu pasirengęs teikti peržiūros siūlymus po diskusijos suprantama, kuri vyks ir Europos parlamente. Man reikės daugumos balsų Europos parlamente, kad galėtume peržiūros siūlymą e, tinkamai paremti komisijoje prieš teikiant jį tarybai. Manau, kad būtina kovoti kuo efektyviau su didžiausiais nusikaltimais. Dėkuoju. Dėkoju, ponė Reinders, už jūsų įsipareigojimus, kai vykdomos reformos, kurios pagerina situaciją, tai padėtis, sakyčiau, yra geri. Kitas klausimas. Savo rašytiniuose atsakymuose įsipareigojate taikyti direktyvą, kad būtų numatytos e, tinkamos minimalios normos susijusios su e, aukų interesais ir jų apsauga. Ir um, tie, kurie nukentėjo nuo didžiausių nusikaltimų, turi sulaukti didžiausios paramos. E, žmonės dėl to tampa labai pažeidžiami. Šioje direktyvoje yra numatytos minimalios taisyklės dėl prieigos prie informacijos, dėl kompensacijų. Buvo išsakyta daug gražių žodžių, tačiau parlamentas mato, kad valstybės narės e, šios direktyvos nesilaiko neįsipareigojo įgyvendinti. Ta mes matėme 2018 metais. Žanas Klodas Junkeris 2017 metais kreipėsi į Joel Milke, prašydamas parengti ataskaitą dėl e, šių spragų egzistavimų susijusių su aukų teisų pažeidimu. Mes matėme, e, kad kartais reikia su, su, būti tokiu maištingu komisaru, kad e, žmonių interesai būtų gimti, ar jūs toks būsite. Atsakymas Taip, aš manau, kad būtina išsiaiškinti, kaip įgyvendinti yra prisimti įsipareigojimai. Buvo numatyta visai lė nuostatų, yra įgyvendintų dalykų kovoje su terorizmu, aukų teisės yra tinkamai saugomos, Briuselėje ir daugelį kitų miestų, kaip bebūtų gaila, e, buvo teroristinių išpolių, nukentėjo daug žmonių. Ir būtina užtikrinti, kad aukų teisės yra tinkamai gynamos. Ir antra pastaba būtų tokia E, tai turėtume kalbėti ne tik terorizmo aukas. Yra kitų dalykų dabar, kurie yra pasiūlyti ir aš manau, kad turime prieigą prie teisingumo, prie informacijos pagerinti visoms nusikaltimų aukoms. Aišku, terorizmo aukų interesus būtina ginti, bet ir kitos aukos čia yra svarbios. Pone Milkė parengė vertingą pranešimą, tai yra puikus pagrindas dirbti toliau. Uh, E, prie aukų interesų gynimo, teikiant naujus siūlymus. Dėkoju. Kitas, kitą klausimą užduos ponė An Landikamp iš neprisijungusių frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisaras paskirtasis labai atvirai kalba apie problemas, su kuriomis susidūrėma įvairiais atvejais. Aš noriu paklausti iš tai, ko. Pone van der Leyen labai aiškiai pasakė savo misijos rašte, kad e, jeigu kiltų abejonių dėl komisaro veiklos ir jo integralumo, tai tuomet jis būtų nušalintas tol, kol bus išsiaiškinta, kaip viskas vyko iš tikrųjų. Toks būtų klausimas. Ačiū už klausimą aš kaip jau sakiau savo įvadinėse pastabose, e, prokuroras priemė sprendimą, kad kaltinimai yra nepagristi. Ir vietoj to, kad būčiau susitaikęs su padėtim ir nieko nedaryčiau, aš nusprendžiau gintis. Aš tiesiog darysiu tą ir toliau. Aš padariau ieškinį teismą. Buvo naujų pateikta kaltinimų. Tai aš noriu paklausti štai ko. Kadangi e, yra šimtai nekaltų piliečių visoje Europos Sąjungoje. E, kaip tuomet, ar turėtų viskas vykti, žmonės tuomet nu, yra nušalinti nuo darbo, negali kreiptis, ieškodami kai kurio darbo, kaip jų atžvilgių elgtis, jeigu Europos Sąjungose didelių blokų atstovai skelbėsi, kad yra nekalti, todėl neva ne, nenusišalins, nors kaltinimai jų atžvilgių yra pareikšti. E, teisingumas, man atrodo, juk vienodai turi būti taikomas visiems vienodai, nesvarbu, kokias pareigas užima žmogus, aukštas ar ne, tai būtų mano klausimas. Na taip, atsakymas visiems vienodai turi būti taikomas teisingumas, įskaitant mane, ir, bet aš jums sakiau, kad yra prokuroro sprendimas. Pirmos bylos atveju tie patys žmonės bando vėl mane pulti ir jie bandys dar kartą, visą laiką procedūra bus ta pati, aš ginsiuosi ir įrodysiu savo nekaltumą. Dėkoju. Kita klausimą užduos ponia Kal Jurand iš Socialdemokratų frakcijos. Ačiū, ponia pirminkė. Ačiū, ponia paskirtasis komisarė. Jeigu busite paskirtas, viena iš jūsų užduočių bus užtikrinti, kad pagrindinės teisės būtų tinkamai ginamos šioje skaitmeninėje eroje. E, taip pat vystomas yra dirbtinis interesas ir čia vėlgi reikės tinkamai ginti žmonių teisės. Jūs kalbėjote šiek tiek apie tai, bet norėčiau paklausti šiek tiek detaliau, e, kaip elgsitės, kad būtų užtikrintas privatumas ir tinkama asmens duomenų apsauga bei nediskriminacijos principas, kai renkami duomenys, kai jie įvairiai kaupiami ir panaudojami. Mes jau matėme to pavyzdžių, kai algoritmai tiesiog kišasi į žmonių privatumą, e, daromos kažkokios prielaidos to pagrindu ir panašiai. Antra, mes matėme, kad tos aplikacijos, tos prietaikos naudojamos vis plačiau ir kaitais yra naudojamos teisės įgyvendinimo priemonėms. Ar jūs manote, kad tos priemonės atitinka būtinumo, proporcingumo principus, ar neatsiranda kažkokių diskriminacinių rezultatų? E, dar vienas trumpas klausimas, atsakykite taip ar ne. Ar imsitės iniciatyvos komisijoje, ar takysitės pozicijos, kad teisės įgyvendinimo principas ir pagrindinės teisės yra tinkamai ginamos? Ką darysite? Ačiū. Į antrą klausimą galėčiau atsakyti taip. Tai ne problema, aš jau tą sakiau. Keisimės nuomonėmis su parlamentų nariais ir aš taip ir sakiau, kad jeigu būsiu patvirtinęs šioms pareigoms, mano pirminė pareiga bus ginti pagrindinės teisės. Dar galiu pakartoti. Dirbtinis intelektas e, yra tas rytis, kur turime daugiau e, nuveikti. Be abejo, nauji produktai ir inovacijos yra svarbu, tačiau ES pridėtinė vertė būtų dirbti, numatant apsaugos priemonės, ginant žmonių privatumą, užtikrinant tinkamą duomenų apsaugą ir pagrindinių teisų apsaugą. E, kaip tai būtų įmanoma? Pirmiausia, kaip jau sakiau, dirbsiu pasiūlydamas naujus teisės aktus, horizontalius gal, kur būtų kalbama apie dirbtinio intelekto įvairius žmogiškosius aspektus, etikos aspektus. E, mes kalbėjome, minėjome kai kurias aplikacijas, tas prietaikas vadinamasias. Turėtume visais atvejais reikalauti, kad jau nuo jų dizaino, nuo jų atsiradimo platformoje būtų laikomasi etikos principų. Mes turime klausti vis daugiau informacijos apie algoritmus, Nes kodėl tai yra svarbu? Kaip jau sakiau, anksčiau svarbu yra, kad visos nacionalinės struktūros, įskaitant ir teisėjus, turėtų reikiamas galės tiems dalykams kontroliuoti. Europos komisija gali priimti naują teisės aktą, bet mums reikia nacionalinių struktūrų, kurios padėtų mums užtikrinti kontrolę, rinkti informaciją, bendradarbiauti. Aš jau sakiau, atsakydamas jūsų klausimyną, kad dirbsime kartu, žiūrėdami atskirų sektorių situaciją. Ir aišku, transporto sektoriuje ar kitos, kitų veiklų srityse gali iškilti papildomų klaustukų. Dirbsiu kartu su kolegomis. Jeigu norime užtikrinti privatumą, turime e, taip pat užtikrinti nediskriminavimo principą. Turime dirbti E, jie reikalaudami, kad nuo pat dizaino, nuo pat sukūrimo pradžios e, tų aplikacijų būtų laikomasi tų etikos principų. Ačiū, pane Reinders. E, jūs turite didelę patirtį dirbdamas užsienio reikalų srityje. Esate padaręs pareiškimų dėl to, kad reikia išorės dimensiją tvirtinti ginant asmens duomenų apsaugą. Aš norėčiau paklausti, ką konkrečiai siūlote uh, ko imsitės, kad Europos modelis būtų skatinamas labiau, e, nes e, dabar yra kalbama apie privačių duomenų kaupimą ir jų perdavimą. Mes nepriemė reikiamų sprendimų, negalėsime tinkamai užtikrinti reikiamos duomenų apsaugos. Pa, ir galutinis klausimas būtų toks, ar galite patvirtinti, kad uh, laikysitės tvirtos pozicijos kartu su komisija, siekdam, siekiant užtikrinti, kad e, pagrindinių teisių ir e, teisės viršenybės principai bus tinkamai įtvirtinti. Ačiū. Pradedu nuo paskutinio klausimo. Vėlgi atsakymas būtų taip, taip. Ir tai vis, dėl to viskas yra aišku. Kai dėl galimybių tuos standartus propaguoti europinius, jeigu norite E, išpaaiškinti, kaip tvarę plėtrą propaguoti, kaip apie tai kalbėti. Jeigu mes sakome, kad giname pagrindinės vertybės ir žmogaus teisės, mes turime tą daryti ne tik ES viduje, bet ir diskusijose su užsienio partneriais, pavyzdžiui, diskusijose su JAV. Aš esu pasirengęs sėsti prie stalo ir diskutuoti apie tai. Turime parengti bendrą požiūrį ES šio klausimu. Prieš baigiant bet kokią diskusiją su JAV turime patys susitarti tarpusavėje. Ir ta diskusija nesibaigs tol, kol sutarimo ES viduje nebus rasta. Labai aiškiai kalbant, mums ir reikia tai padaryti, nes jeigu to nepadarysim, mes sunkiai galime kalbėti su savo partneriais. Cloud Act vadinamasis. Debesijos aktas e, yra priimtas JAV, pavyzdžiui, ir mes e, turime tiesiog parengti kažką panašaus savo, kad ne tik perimtume kitų tarptautinę patirtį, bet ir savo poziciją turėtume. Ponas Melo iš APP. Pone Reinders, mes girdėjome, kad e, jau yra išrinktas Europos prokuratūros vadovas. Ar esate numatę kažkokių papildomų misijų prokuratūrai stiprinti? Nes e, dabar e, ši prokuratūra turės žiūrėti, kaip įgyvendinamos gyvenimo speciali direktyva E, bet jei atrodo bus keliami papildomi reikalavimai, patikimos papildomos užduotis, kaip bus su papildomis lėšomis, jei kaip sutvarkyti situaciją šalise, kurios nedalyvauja, pavyzdžiui, e, kurios pažeidinėja teisės aktus. Dabar Kaip dėl ES pilietybės pardavimo? Pavyzdžiui, Maltoje parduodama ES pilietybė. Mes e, e, manome, kad toks elgesys kelia rimtą riziką šalies saugumui, ES saugumui. Pinigų plovimas, mokesčių vengimas, e, organizuotas nusikalstamumas, čia gali įsivaizduoti, ką nori už šio sprendimo. Jūsų laikas klausimui baigėsi, sako pirmininkė. Visą tai yra labai svarbu, sako kalbėtojas. Mums svarbu žinoti jūsų siūlymus, kaip spręsti šias problemas. Atsakymas. Dėkoju. Pirmiausia, dar kartą pakartosiu apie Europos prokuratūrą. Pirminė užduotis yra įkurti iki kitų metų pabaigos Europos prokuratūrą. E, palaikau e, kontaktus su laikinuoju jos vadovu, kad žinotume, kas vyksta ir kas vyks artimiausiais mėnesiais. Aš taip pat su ponu Kovesi, generaliniu laikinuoju prokuroru, bendrauju. Mums reikia turėti visą kolegiją prokuroro. Turime spausti valstybės, kad ta kolegija būtų įkurta. Turime taip pat siekti, kad direktyva būtų tinkamai įgyvendinta, nes priešingų atvejų bus labai sunku Europos naujai prokuratūrai, tiems prokurorams dirbti. E, ginant Europos biudžeto reikalus ir kitus. Taip pat labai svarbu yra suteikti reikiamus finansinius ir žmogiškosius išteklius šiai prokuratūrai. Seksiu, kad daugiametinėje finansinėje programoje tai būtų numatyta. E, būtina, kad būtų pakankamai lėšų tam, kad šį prokuratūrą galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis. Taip pat reikalinga priežiūra. Aš jau sakiau apie terorizmą, Galbūt reikėtų tarp valstybinių būdų bendradarbiauti ir galbūt suteikti galiojimus Europos prokuratūrai e, vykdyti ir šį persekiojimą. Aš manau, kad turime e, ga, ieškoti galimybių tą daryti dėl parduodamų pasų e, trečiosiom šalims, tai yra palengvinimas atvykti į valstybės narės. Neįmanoma yra pritarti, kad tam, kad E, būtų organizuojama rinka, e, kur parduodama ES pilietybė. Man atrodo, mes turime laikytis vizijos susijusios su pilietybė, nes tai yra susiję su judėjimo laisvė, su galimybė balsuoti Europos parlamento rinkimuose. Ekspertų grupė yra sudaryta, kuri dirba prie šio klausimo, renkant daugiau informacijos. Kaip aš jau sakiau, sunku yra surinkti konkrečius skaičius ir faktus, tam reikalingas tyrimas, tam reikalingi skaičiai, kas pirko tuos pasus, kas juos gauna, e, kokioje situacijoje yra įsigijami. Tai gali sukelti, sukelti įvairiausių rizikų ir problemų. Pinigų plovimas, e, nu, organizuotų nusikalstamumas ir taip toliau. Aš manau, kad reikia saugoti Europos pilietybę. Tai yra labai svarbus mūsų vertybių elementas. Ir nenorėčiau sakyti, kad e, nėra galimybių kažkaip to daryti, bet tų, tų pasų parduoti, bet turi, viskam turi būti ribos teisinės valstybės principai ir teisės viršenybė yra teisingumo portfelio vienas iš svarbiausių elementų. E, jūs esate prisėmęs įsipareigojimą pagerinti bent teisinio bendradarbiavimo mechanizmus ir ypač e, aktyviai dirbti prie Europos arešto orderio. Bet būtina taip pat suvienodinti konstitucinę tvarką valstybėse narėse. E, kai vyko nelegalus balsavimas Katalonijoje, Europos komisija išdėstė savo poziciją, kodėl valstybės narės e, turi turėti galimybę ginti savo konstituciją. Ar jūs pritarėte tam požiūriui? Jūs būsite komisaras atsakingas už teisingumo reikalus. Ką apie tai manote? Ir po to, ką mes išgirdome iš jūsų, aš suprantu, kad jūs e, manote, kad e, taip pat, kad reikia, kaip sakė ponia von der Leyen ir kiti komisijos nariai, kad būtina taip pat ginti ir mūsų europietišką gyvenamą būdą, ką apie tai manote? Aš taip, atsakymas, aš pritariu tai pozicijai, kad turime ginti europinį gyvenimo būdą. Antrasis straipsnis nu, sutarties numato, kad tai, yra, tai bus mano įgaliojimų sritis, jei mane patvirtinsite. Uh, Antrasis straipsnis taip pat pasisako ir apie esminės e, mūsų vertybės ir laisvės. Aš su e, paskaitai pirmininkė sukalbėjęs apie tai ir mes e, esame sutarę, kad mes gyvename Europos Sąjungoje pagal tam tikras taisyklės, kurios antrajame straipsnė išdėstytos. Antras dalykas, taip, mes e, dirbsime Europos komisijoje gerbdami įvairių valstybių narių konstitucinę tvarką. Aš tą esu sakęs. Aš esu buvęs ministras Belgijos savo šalyje. E, konstitucinių skirtumų yra, turime gerbti tai. Taisyklės valstybėse narėse yra skirtingos, yra galimybė tas taisyklės keisti to prireikus. Bet dėl arešto orderio aš jau sakiau, kad mes turime atlikti vertinimą ir jeigu reikėtų numatyti pažeidimų procedūrą, kai valstybės įsipareigojimų nesilaiko. Mes pradėsime tą procedūrą arba veiksime sakykamai kitaip. Ačiū. Pone Ernst užduos kitą klausimą, prašau. Yeah. Yeah. <laughs> Ačiū. Aš norėčiau pasiklausti dėl informanto, ponė Reindersai. Paskutinėme 2019 m. Liepos komisijos komunikate žiniasklaidos laisvė yra įvardyta kaip sritis, kurią komisija vertins atsižvelgus į tai, kaip laikomasi teisinės valstybės principo. Dėl e, nutekintos informacijos skelbimo ir dėl žiniasklaidos laisvės. Mes e, tikimės, kad atsakingas e, komisaras šį klausimą įtrauks į savo darbo atverkės e, prioritetinius klausimus. Jūs pats pasiūlėte atitinkamą pakeitimą dėl konfidencialios informacijos skelbimo, dėl to, kad už tai būtų baudžiama trijų metų laisvės ateimimo bausme ir 5000 eurų bauda. Bet mes kalbame apie žodžio laisvę ir aš norėčiau, kad jūs, e, jūsų paklausti. Mm. Gal galėtumėte patikslinti, kokia yra šio pakeitimo esmė, kokia jūsų pozicija ir ko sieksite būdamas komisaru? Ačiū. Yra keli elementai. Nacionaliniu lygiu mes konsultavomės su įvairiomis institucijomis. Taikėme belgišką procedūrą. Ir jau sakiau, kad mes atitinkamai suderinsime pasiūlymą atsižvelgus į tų institucijų požiūrio, su kuriamis konsultavomės. Aš kalbu ne vien tik tai uh, Aš kalbu ir apie tokias institucijas kaip žurnalistų asociacija ir dėl um, informacijos skelbimo apribojimo, nes yra atitinkamų apribojimų, mes kalbame apie prieigos prie informaciją. Mes tikrai naujuoju teisės aktu pirmiausiai neketinome apriboti žodžio laisvę. Dėl informatų uh, E, reikia priminti visoms valstybėms narėms tai, kad egzistuoja nacionaliniai teisėkuros procesai ir nacionalinės institucijos turi patikrinti informacijos patikimumą Aišku, mes suprantame, jog reikia daugiau apsaugos ir aš, būdamas komisaru, e, sieksiu keisti situaciją ir sieksiu tikros informantų apsaugos, siekiant apsaugoti piliečių teisės, sudarant jiems galimybę ginti savo pačių teisės, numatant garantijas Tačiau taip pat ir siekiant užsitikrinti, kad tie žmonės, kurie teikia informaciją, yra tikri informantai. Tad yra ne vienas elementas, kurio reikės siekiant didesnės apsaugos. Ar teisingai supratau, kad jūs norite pakeisti savo poziciją, savo pasiūlymą, kurį teikėte vasarą ir atsimsite tą pasiūlymą Belgijoje? Ar teisingai supratau? Ir kitas dalykas. Kaip sieksite europinių lygių apsaugoti informantus? Aš prancūziškai galbūt atsakysiu, nes mano galbūt anglų kalba jum nebuvo pakankamai aiški. Atsakymas jau ir Belgijos žurnalistų asociacijom ir Europos tarybai buvo. E, ir, ir Europos Sąjungos tarybai buvo pateiktas ir tikrai nėra kalėjimo bausmės numatytos tas tekstas siekia apibriežti tuos atvejus, kai slapta informacija negali būti skelbiama tų asmenų, kurie tą informaciją turi. Bet tai nėra žurnalistų situacija. Čia mes nesikesinam į žurnalistus, o kalbant apie informantus ir apskritai jų apsaugą, tai reikia siekti ne tik, kad visos valstybės narės tą direktyvą perkeltų į savo teisę, bet kad ir patvirtintų papildomas uh, paramos priemonės, ar teisinės, ar finansinės, ar psichologinės. E, ir būtent e, bandysiu pažiūrėti, e, kaip toliau čia eina valstybės narės ir ar reikia toliau giliau šitoj srityje eiti europinių lygmenių. Ačiū toliau SRD grupės vardu, ponia Borzan, ačiū pirmininkė. Bendras pastebėjimas susijęs su IMKO komitetu. Aš tiesą sakant, labai nusivylusi jūsų misijos raštu, nes tenai vargiai be paminėta vartotojo apsauga. O pastaroji ir vartotojų teisės vaidins nepaprastai svarbu vaidmenį es politikoje. Į visą tai reikia žiūrėti horizontaliai. Parlamentas nori, kad visiems produktams būtų taikomas aplinkai palankesnis dizainas. Mes kalbame apie minimalų produktų būvio ciklą, mes taip pat kalbame apie tai, kad būtų uždraudžiama e, užprogramuoti ribotą produktų gyvio, būvio ciklą. Tad e, kokių žingsnių jūs ketinate imtis siekiant užtikrinti, kad eitumėm prie tvaresnio vartojimo? Ar jūs sutinkate su tuo, jog reikalingas reglamentavimas tvaraus vartojimo srityje, kalbant ir apie gamintojo atsakomybės taisyklės? Dėkoju. Pirmiausiai pakartosiu, jog savo įžanginėje kalboje kalbėjau apie tai, jog labai svarbu organizuoti rimtą procesą, tvarios ekonomikos srityje. Aš labai rimtai vertinu visus jungtinių tautų tvaros plėtros tikslus. Juos reikia žiūrėti labai rimtai. Žalioji strategija. Per, per pirmąsias šimtas dienų mes sieksime susitelkti į pasiūlos į tiekimo pusę, tam, kad vartotojai greičiau galėtų persiorientuoti prie žaliosios ekonomikos. Esu tikras, kad reikia vartotojams suteikti daugiau informacijos, tai yra pirmas elementas, tam, kad jie būtų pajėgus rinktis. O jūs kalbėjote, be kita ko, apie užprogramuotą produktų buvio ciklo apribojimą. Ir mums reikia ne vien tik tai savanoriškos reakcijos, galbūt reikėtų galvoti apie teisėkuros pasiūlymus, siekiant panaikinti tokią situaciją. Taip pat tai yra susiję su produktų tarnavimo laiku, kad gamintojas e, suteiktų tikrą patikimą informaciją apie e, vartojimo laiką, apie taisimo galimybės, tam, kad vartotojas būtų informuotas. Ir be jokios abejonės tai susiję ir su atsakomybė, jūs ją taip pat paminėjote, tai yra labai svarbus klausimas. Mes e, rimtai žiūrėsime į informacijos teikimą apie uh, produktų vartojimo trukmę, apie tiekimo grandinę, nes mums reikia nepamiršti visų tiekimo grandinės subjektų, kai kalbame apie tvarų vartojimą ir kai kalbame apie e, taisimą. Kitas dalykas yra vadinamasis žalesis smegenų plovimas, nes šioje srityje labai svarbu užtikrinti patikimą informaciją, o ne dezinformaciją. Ačiū. Naujausios e, naujienos apie importą iš trečiųjų šalių, apie smulkius elektroninius ir elektros prietaisus. Jų apyvarta sudaro milijardinės sumas ES. Labai dažnai tokie prietaisai nėra saugus vartotojams ES. Tad kaip jūs užtikrinsite tai, kad Europos vartotojai būtų apsaugoti nuo e, standartų netitinkančių prietaisių ir kaip užtikrinsite, kad vidaus rinkoje nebūtų sumažintas bendras e, vartotojo apsaugos lygis. Pirmininkė, man reikėjo mažiau nei minutės užduoti klausimą. Atsakymas yra įvairių būdų tą padaryti. Aš jau paminėjau vieną iš jų, kalbėjau apie elektroninę priekybą. Mes galime dirbti su platformomis ir e, raginti platformas dalyvauti šiame procese. Kalbu ne vien tik tai apie neteisėtus produktus, bet kalbu ir apie rizikingus produktus. Mums reikia organizuoti bandymus ir taip pat reikia raginti platformas pašalinti iš e, priekybėtės įvairias įvairias, įvairius prietaisus. Aišku, kad e, svarbus dialogas su Kinija, tai bus e, svarbus darbo atverkės klausimas, aiškinant, jog mums reikalingi saugus prietaisai e, pasiekiantis ES. O kalbant apie skaitmeninio pasaulio evoliuciją, reikia pasakyti, kad galbūt reikia peržiūros, galbūt reikia kažką tai keisti kalbu apie bendrąją e, produktų saugos direktyvą ir apie jos pakeitimą, galbūt naudinga būtų ją pakeisti. Tad visi šie veiksmai reiškia, jog reikia galvoti be kitako ir apie realią visų prietaisų pasiekiančių vidaus rinką kontrolę. Uh, turint galvoje produktų saugą. Ir jeigu yra problemų, tai tuomet e, galbūt būtų prasminga, kaip jau minėjau, peržiūrėti produktų saugos direktyvą. Ir kalbu ne vien tik tai apie e, bendrąją saugos filosofiją, bet galbūt kalbu apie pokyčius, kurių reikia e, skirtingose sektoriuose. Toliau ponas Deividas Kormandas Žalieji. Dėkui, dėkui, ponė pirmininkė sveikinuosi su jumis, gerbiamas paskirtasis komisarė. Išgirdau, ką atsakėte į kolegės klausimą dėl atsakingo vartojimo, bet mane ne visai jūsų atsakymas tenkina. Jūs sakote, kad reikia, kad e, vartotojai vartotų atsakingai, bet kur tada gamintojų atsakomybė? Ir mes čia turime uh, kai kalbame apie teisėkuros institucijas, ne tik gerus patarimus vartotojams teikti, bet ir atitinkamus teisės aktus priimti. O kalbant apie naujus produktų dizaino e, reikalavimus, kad produktai būtų tvarus, ilgai tarnaujantis ir, ir, ir patvarus. Dabar produktui teikiama garantija yra dviejų metų jo veikimas. Ar neplanuojate siekti, kad ta garantija būtų padidinta iki penkių ar dešimties metų ir kad produktai būtų mm, remontuojami, taisomi ir kaip su tuo užprogramuotų nusidėjimėjimu, ką jūs planuojate šioje srityje daryti, kad įmonės keistų savo politiką užprogramuotų nusidėjimo klausimų. Dėkui jum už klausimą, gerbiamas Arimo, kalbant apie tvarumą ir tvarų produktų naudojimą. Aišku, kad vartotojai turi būti tinkamai informuojami ir labai svarbu, kad produktai būtų tvarus, ilgai tarnautų ir kad būtų atsarginės dalis ir kad tą produktų remontą galėtų nebūtinai ta pati įmonė, kuri pagamino atlikti, bet ir kitos įmonės. Jei mes norime informaciją, atitinkamą informaciją vartotojui teikti, tai reikia, kad tą informaciją suteiktų gamintojas. O kalbant apie garantijų pailginimą, garantinio laikotarpio pailginimą, tai aš esu pasirengęs tą uh, E, klausimą e, svarstyti, nes iš tiesų, jei norime, kad produktas ilgiau tarnautų, tai yra visai logiška, kad jo garantinis laikotarpis irgi ilgėtų, bet čia galbūt jau ir valstybės narės turėtų spręsti. Kalbant apie uh, užprogramuotą nusidėvėjimą. Tai čia atitinkamos tarnybos E, turėtų taikyti sankcijas, nes negalim sąmoningai užprogramuoti, kada produktas, kada gaminys nustos veikti. Turim priversti įmonės teikti visą informaciją vartotojam ir e, siekti, kad e, produktai gaminiai veiktų ilgiau, būtų remontuojami, kad būtų atsarginės dalis, o užprogramuotas nusidėvėjimas – reiškia, kad specialiai padarome, kad produktas neveiktų, nors jis galėtų veikti daug ilgiau. Tai turime didinti, aišku, ir gamintojų atsakomybę. Dėkui, ponė paskirtasis komisarė. Norėčiau grįžti prie uh, ponios Ernst klausimo dėl informantų. Uh, E, daktaras Didie ir ponas Reinders. Sakėte, kad Belgijoje jūsų ambicijos nėra tokios didelės, bet ES mastu sieksite e, daugiau padaryti, kalbant apie informantus, nes dažniausiai tie informantai yra būtent pirmas ginklas prieš piktnaudžiavimą. Jūs būsite atsakingas už teisingumą, ir už konkrečius veiksmus, kad apsaugotume šios žmonės. Kalbant apie Belgiją, tai būtent patvirtintas įstatymas buvo atsižvelgiant į žurnalistų reikalavimus ir e, tai atspindi tai, ko norėjo žurnalistų asociacijos, nes su jomis buvo konsultuojamasi. O kalbant apie europinį lygmenį, tai tikrai noriu Jūs nuraminti. Kokia be būtų mano asmeninė patirtis, aš noriu, kad būtų užtikrinta, kad tie informantai būtų apsaugoti, kad būtų realiai įgyvendinta direktyva, nes jinai yra, bet ne visos valstybės narės ją perkelė į nacionalinę teisę ir e, reikia siekti, kad tai būtų padaryta, e, o jei ne net pradėti pažeidimų procesą, o taip pat galbūt reikia žengti Europos lygmenių toliau šioje srityje. Bet iš tiesų, pirmiausia, tai reikia įsitikinti, kad čia kalbame apie tikrą tą informantą. Direktyvoje yra numatytos tam tikros apsaugos priemonės susiję su mm, teisų apsauga. Ir tikrai neturėkite bejonių, aš planuoju rimtai dirbti šioje srityje. Dėkui, mums dar trūksta. Mes visą dvėluojam, labai norėčiau, kad paskutiniai du klausėjai trumpiau klaustų. Taigi, prašom, ponė Lysje Šrainmacher. Dėkui, ponė Reinders. leistų jom veikti taip pat ir tarp valstybinių mastų. Dėkui. Aš jau kalbėjau, kaip galima paremti MVI ir įmonės startuolės, nes skaitmeninimas plečiasi, daug kas daroma skaitmeninėje erdvėje ir tai irgi gali palengvinti gyvenimą MVI. komercinių teisių aspektai irgi keičiasi. Pavyzdžiui, pagalvokime apie tai, kad vis mažiau naudojame popieriaus ir daug kas daroma skaitmeninėme pasaulyje. Ir labai svarbu, kad pasižiūrėtume, kokiuose srityse reikia teisės aktų. Tas pats liestų ir dirbtinį intelektą. Galbūt angliškai toliau tęsiu kad nekalbėčiau per ilgai, tik noriu pasakyti, kad turim atsižvelgti į įvairių taisyklių specifiką, kai kalbame apie MVI, dirbtinis intelektas. Kodėl, kalbant apie duomenų apsaugą, neturėti specialių taisyklių įmonėms startuoliam ir MVI? Jūs čia sakėte, kad galbūt reiktų licenzijos įmonėms startuoliam idėja yra gera, bet nėra taip lengva suorganizuoti tokią licenzijų ar tokių taip vadinamų pasų sistemą visose valstybėse narėse. Aš palankiai žiūriu į tai, nes finansinėme sektoriuje yra panašus dalykai. Tai kodėl ne įmonėms startuoliam, kurios nori investuoti į inovacijas ir galbūt panašias, panašias taisyklės galėtume e, MVI mm, pritaikyti. Dėkui už atsakymą. Dėkoju, kad taip pozityviai žiūrite į licencijų galimybę. Skaitmeninimas. Yra dar viena problema. Daug duomenų kurie atsiranda, nusėda internetinėse platformose. Ir tom platformom jos kaip ir maitinasi tais duomenim. Ir kai kalbame apie duomenų srautus iš vienos įmonės į kitą, verslo verslui duomenų srautai, kaip mes galėtume apsaugoti tos duomenys, nekenkdami inovacijai. Komisija per pirmas darbo savaitės tenksis užtikrinti, kad būtų išlaikyta pusiausvėra privatumo apsaugos, duomenų apsaugos, pagrindinių teisų apsaugos ir iš kitos pusės informacijos skatinime ir e, prieigos suteikime prie įvairių duomenų, kad tos inovacijos galėtų atsirasti. Jei norime iš vartotojų um, kuo daugiau informacijos gauti, tai verslo verslui informacijos mainai irgi atitinkamai turėstų, turėtų plėstis. Ir tai yra susiję, e, tai gali būti susiję, pavyzdžiui, su vienos įmonės e, e, suteikimu prieiti prie savo intelektinės nusavybės kitai įmoniai. Taigi čia yra ir toks aspektas - privataus, privačių duomenų apsauga ir inovacijos įvairios prietaikos E, ir poreikis e, keistis informaciją, kad iš tiesų būtų pažanga. Taigi reikalinga pusiausvyrą. Dabar ponė Verčman, EPP. Pone pirmininkė, pone Reinders, dėkuoju. Man tenka užduotis užbaigti šį klausimų ratą ir noriu pradėti nuo padėkos žodžių už jūsų atsakymų aiškumą. Manau, kad galime puikiai bendradarbiauti su jumis šiuo pagrindu. Dirbtinis intelektas nebėra mokslinė fantastika, mes jau su juo susidūrėme mūsų piliečių kasdienėme gyvenime. Tai yra labai konkreti realybė. Tarp disciplininės studijos yra svarbios šioje srityje. Jūs e, savo rašytiniuose atsakymuose sakote, kad svarbu etika šios rytie, kad svarbi tinkama asmens duomenų apsauga. Ar aš teisingai supratau? Jūs sakėte, kad šimta, per šimtą pirmųjų jūsų darbo dienų bus dedamos teisėkuros pastangos tam, kad atsirastų tinkamas reguliavimas, numatantis aiškia įmonių atsakomybę, kai jos dirba su produktais, kurie susiję su dirbtiniu intelektu. Aš galbūt turėčiau jums pateikti tokį patikslinimą. Na, nežinau, ar per šimtą pirmųjų dienų bus įmanoma tai padaryti. Per šimtą dienų, kaip sakė ponia Vanderlain, išrinktoji pirmininkė, e, bus dirbama su skaitmeniniu pas, tuo pasauliu, siekiant pabrėžti žmogiškuosius aspektus ir etikos aspektus dirbsime su atitinkamu direktoratu, kad užtikrintume tinkamai tų etinių aspektų gyvendinimą. Tačiau, kaip jau sakiau, reikia pasižiūrėti, kokie yra tie produktai, kokius yra tos naujos paslaugos. Jiems atsirandant mums reikia numatyti naujas taisyklės. Pavyzdžiui, atsiras autonominiai automobiliai bet juk reikia išsiaiškinti, e, pavyzdžiui, nelaimingo atsitikimo atveju, kas bus atsakingas, kam teiks atsakomybė. Tuomet atsakingas galbūt bus automobilio savininkas, kadangi vairuotojo nėra tokiam automobilį. Vėlgi, juk ne, ne, nepaduos į teismą algoritmo dėl nelaimingo atsitikimo. Tačiau per pirmąsias šimtą dienų, kaip pasakyta mano misijos rašte, e, bus susijusios labiau su žmogiškaisiais e, ir etikos dirbtinio intelekto aspektais. Mums reikia, kaip jau sakiau, pagalvoti apie direktyvos pakeitimą, apie siekį užtikrinti geresnį produktų saugumą, nes visa tai turės įtakos produktų saugumui apskritai. Saugumas labai svarbu, žmogiškiai ir etikos aspektai taip pat labai svarbu. Ir galiausiai atsakomybės klausimai. Juos irgi reikės tinkamai apibriežti. Papildomas klausimas. Vidaus rinkos komitete ir teisės reikalų komitete su pilna teisė narė ir aš aišku teisingumo portfelio kontekste palankiai vertinu reglamentavimo horizontalų jų pobūdį. Bet aišku, kad ne, tai paprasta e, juo atspindėti įvairius sektorius. Galbūt tas horizontalusis požiūris yra leks generalis, o atskiruose sektoriuose tarsi reikėtų numatyti leks specialis siekiant uh, išspręsti tą pirmąjį klausimą, kurį aš jums uždaviau. Aš manau, kad komisija laikysis štai kokio požiūrį, jeigu pareikštė jai pasitikėjimą. Iš pat pradžių reikalingi bus teisės aktai, kurie susijęs su žmogiškais ir etikos aspektais. Toks požiūris yra pirminis. Ir aš čia kalbu ne tik apie vartotojus, bet apie jurisdikcijas ir kontrolės institucijas, kurios ir tar žodį dėl atsakomybės. Būtina užtikrinti e, prieiga prie informacijos, kad būtų galima aiškiai žinoti, kas vyksta dirbtinio intelektų srityje. Aš jau kalbėjau apie transporto sektorių, sveikatos sektorių, finansų sektorių. Ten galbūt reikės tokio tikslesnio, detalesnio požiūrio, specifinio požiūrio. Ir visa tai bus kuriama bendratarbiaujant su komisarais atsakingais už šias rytis. Manau, kad reikalingas vienodas požiūris, kaip mes įteigiame adaptuotą reikalingą sistemą ir galbūt paskui atskiriam sektoriams reikės ir kažkokių specifiškesnių taisyklių. Tad dirbsime tais abiem lygmenimis, kuriuos jūs čia ir paminėjote. Dėkoju. Noriu padėkoti visiems kolegoms už klausimus. Ačiū komisarų už jo atsakymus. O dabar e, suteiksime jums penkias minutės, ponė paskirtas komisarė, apibendrinti diskusijai. E, ponai pirmininkai, ponai Europos, ponios Europos parlamento nariai, noriu padėkoti už keitimąsi nuomonėmis šį rytą. Aš jau e, su vairių komitetų nariais esu bendra, bendravęs paskutinėmis savaitėmis. Žinau, kad kartais atskaitimis nuomonėmis būna labai gyvas, E, Europos parlamente ir nacionaliniuose parlamentuose vyksta viskas panašiai, bet manau, kad visi turime sieki, e, siekti pažangos įvairiose srityse susijusiuose su mano kompetencijos rytimi. Tai yra pirmiausia teisės viršenybė, teisingumas ir vartotojų apsauga. Aš šiandien savo įvadinėme žodėje noriu Jums pristatyti kai kurios prioritetus, kurie detaliau yra išdėstyti mano misijos rašte. Ir dabar dar galiu patvirtinti, kad tikslas tobulinti Europos projektą yra pats svarbiausias. Taip pat esu pasirengęs įsiklausyti į jūsų nuomonę, jausti jūsų susirūpinimą. Mums teks dirbti kartu, žinau, kaip veikia taryba. Ir manau, kad Europos komisija turi dirbti su parlamentu siekdama čia daugumos, kad būtų galima teikti naujas iniciatyvas. Bent jau taip ketinu veikti, kaip ragino daryti ir pas kito Europos komisijos pirmininkė. Aš galiu tik pasakyti tiek, kad dirbsiu prie svarbiausių prioritetų ginti teisės viršenybę valstybėse narėse už ES ribų, įdėkti naujus mechanizmus tiems tam principui saugoti ir noriu užtikrinti, kad skaitmeninėroje e, vartotojų teisės būtų užtikrintos, kad Europos prokuratura pradėtų veikti ir veiktų vertingai ir pilna teisiškai, ketinu imtis iniciatyvos e, dirbtinių intelektų srityje, skatinti vartotojus ir įmonės e, spręsti tvariai. Taip pat kolektyvinių ieškinių klausimą noriu pasiūlyti ir atstovaujamųjų ieškinių direktyvą ketinu pasiūlyti. Taip pat skatinti piliečių iniciatyvą, ypač Brexit kontekste. Netrukus prie šio klausimo tikrai grįšime. Tai yra tik keletas tokių temų, kurias nurodžiau savo diskusijose, bet manau, kad turėsime nekartą progą dirbti prie tų temų, kaip ir prie kitų temų, kurios iškils per tuos artimiausius penkis būsimus darbo metus. Tai yra tik tai dalis dalykų, kuriuos spėjome paliesti šios dienos diskusijų metu. Ir kaip jau sakiau, esu pasirengęs su jumis nuolatos susitikti, reguliariai susitikti ir palaikyti ryšius. Ir aš manau, kad parlamente diskusijose dalyvausime visi aktyviai, kliūčių bus, nes kaip žinia, teisėjų kuros proceso dalyvių pozicijas ne visada lengva suderinti, bet aš bent jau turiu ryšto bandyti tai padaryti. Ir noriu apibendrinti pasakydamas, kad mes nekalbėjome apie dirbtinį intelektą e, labai detaliai, dar čia tebėra labai daug juodų tokių dėmių, neaiškių vietų. Mes Štai matėme, kaip nutinka, kai dinga, kai, kai tokios, tokio juodumo, netikrumo atsiranda posėdžių salėje, bet pagaliausiai, pag, ir galiausiai problema buvo išspręsta. E, taigi darysiu viską, kad problemos būtų sprendžiamos ir kad būtų skatinamas tvarumas mūsų darbuose. Dėkoju. Thank you very much. Dėkoju, ponė komisarė, už jūsų atsakymus į klausimus, kurie labai naudingi. Ačiū už jūsų baigiamąją žodį. Noriu padėkoti komisarui ir visiems kolegoms už pateiktus klausimus. Ačiū už jūsų kantrybę ir bendradarbiavimą, kadangi teko pakeisti salę ir persikelti dirbti kitą. Ačiū visiems už uh, jūsų skirtą laiką. Lybę komiteto pirmininkų žodis dabar. Dėkoju visiems. Lybė komiteto pirmininkas būdamas noriu padėkoti visiems. Ačiū paskirtam komisarui Didie Reinders už jo energiją. Ačiū už jūsų kantrybę, nes mums pavyko įveikti tą labai jau nenumatytą įvykį, tą tokį šio ryto incidentą susijusi su prietai su, su, su, su gėdimu. E, daug kolegų dalyvavo e, posėdėje keturios valandos prieš, jau žmonės rinkosi, domėjosi. E, labai svarbus klausimai yra susijęs su jūsų atsakomybės reitimi, teisės viršenybė, vartotojų apsauga, teisingumo reikalai, tai yra esmių esmė. Dirbsime prie šių klausimų būsimo Europos parlamento ir Europos komisijos kadencijos metu. Ačiū už jūsų įsipareigojimus, ačiū už kantrybę ir tikimės dar ne kartą jūs čia pamatyti. Visiems ačiū už bendradarbiavimą ir supratimą e, šią ilgą šio ryto sesiją. Ačiū. Koordinatoriai vertins e, šią diskusiją 15 valandą. Nuo 14 valandos vyks vertinimas, vyks bendras vertinimo komiteto posėdis. Visi suinteresuoti asmenys turi ten būti. Jūri, e, Imko e, ir Libe atstovai yra kviečiami dalyvauti šiame posėdėje.